So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Mėly kolegos, sveikiname susirinkus į mūsų komiteto posėdį. Turime taip pat su mumis vieną labai jauną narį. <laughs> Sveikiname Karlą Šliuterį. Jis prieš savaitę dar kartą tapo tėvu ir kadangi tas įvykis atsitiko prieš savaitę, tai vyresnį sūnų turėjo atsivesti kartu su savimi į posėdį ir jeigu jis elgsis ramiai, tai galės čia pasilikti, jeigu ne, tai turės pabūti už durų. Ar kas nors turėtų prieštaravimo dėl darbo tvarkės ar pasiūlymų? Niekas. Tuomet darbo tvarkę patvirtiname. Pirmininko pranešimus perskaitysiu vėliau. Trečiasis darbo tvarkės punktas vasario 23 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas, jeigu niekas nepareikš prieštaravimų posėdžio pabaigoje. E, protokolai bus patvirtinti ir dabar svarbiausias ketvirtasis šio posėdžio punktas. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti komisarę atsakingą už klimato klausimus, Koni Hedegard, sveikiname mūsų komitete. Mes Buvome jau susitikę per jūsų kandidatūros svarstymą, nuo to laiko praėjo keli mėnesiai ir jūsų kūruojami klausimai labai svarbus šiam komitetui. Sausio 31 dieną vyko e, atitinkami susitikimai dėl klimato kaitos ir pareigų pasidavimas jungtinėse tautose. Neseniai Bonoje vyko tarptautiniai susitikimai. Mums yra labai svarbu sužinoti, kokia yra ES pozicija, kiek yra numatyta finansinių išteklių klimato kaitos procesui sustabdyti ir šiltume efekto dujų kiekiui mažinti. Tiek trumpai būtų įžangos ir dabar steiksiu Jums žodį pristatyti situaciją. Dėkoju už pakvietimą atvykti čia. Man visuomet e, labai malonu ne tik pristatyti Jums e, savo mintis, bet taip pat girdėti ir Jūsų nuomonės. Taigi aš tikiuosi nekalbėsiu labai ilgai. Norėčiau pradėti pristatydama pagrindinius e, komisijos 2020 elementus komisijos, už kurią aš buvau atsakinga. Komisijos 2020 strategija e, susilaukė plataus politinio pritarimo iš šio parlamento ir taip pat pagrindiniams elementams pritarė Europos taryba praėjusį mėnesį. Jos pagrindinė iniciatyva dėl resursų yra labai svarbi, e, taip pat siekiama žalesnio augimo, siekiama išmesti mažiau aplinką teršinčių dujų į atmosferą ir tokie yra mūsų tikslai per ateinantį dešimtmetį. Aš manau, jog mūsų pasiekimai yra labai svarbus, kadangi daugybę iniciatyvų galima prijungti prie šios pagrindinės mūsų iniciatyvos per ateinančius metus. Mes siekiame atsijėti ekonominį augimą nuo resursų ir energijos naudojimo ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, didinti mūsų konkurencingumą, e, didinti darbo vietų kūrimą, siekiant užtikrinti saugumą energetikos rytyje. Kai kurie iš jūsų girdėjote, kad per klausimus aš sakiau, jog labai svarbu turėti tris tikslus, kurie būtų sujungti į vieną. Taigi mes siekiame kovoti su klimato kaita, tačiau tuo pat metu mes galime kalbėti apie energetikos saugumo ir augimo ir konkurencingumo klausimus. Tai turi būti mūsų pagrindinis tikslas. Taigi mes galime pasiekti šiuos tikslus, jeigu turėsime politinės valios. Tai yra tikslas, kurį privalome pasiekti, jeigu norime, kad Europa išlaikytų savo konkurencinį pranašumą per ateinantį dešimtmetį visame pasaulyje. Būkime atviri. Reikia pasakyti labai aiškiai, jog visos didžiosios pasaulio ekonomikos siekia investuoti į žalėją ekonomiką ateityje. Norėčiau pateikti Jums vieną pavyzdį. Jeigu kalbėtume apie didžiulius ekonomikos atkūrimo paketus, Kinija yra labai geras pavyzdys. Ji turi didžiausią investicijų į žalėją programą e, programą, jie siekia investuoti 230 milijardų JAV dolerių, tuo tarpu JAV siekia investuoti 80 milijardų dolerių į švarę technologiją. Taip pat atkreipkite dėmesį į skaičius, kuriuos pateikia pagrindinės valstybės narės ES bei ES komisija, tai sudarys 25 milijardus dolerių. <clears throat> tai bent jau mes galime suvokti proporciją. Taigi mes susidurime su rimta konkurencija iš mūsų konkurentų, tai reiškia, jog mes turime sukurti savo strategiją tam, kad mūsų inovacijos e, žengtų pirmin, tam, kad mes taptume pačią konkurencingiausią ekonomiką pasaulyje. Ir norėčiau paminėti tik tai svarbiausias rytis. Kaip žinote, dabar mano tarnyba kartu su manimi rengia dokumentą dėl to, kur nueitų Europa, jeigu mes sumažintume e, mūsų e, šiltnamio efektą sukeliančias dujas 30 procentų per ateinantį dešimtmetį. Ir girdžiu, jog mes sulaukime jau pritarimo šioje salėje. Taigi mes siekiame sumažinti emisijas bei duja už anglis šios ekonominės krizės metu. Šiomis aplinkybėmis mes turime kurti daugiau darbo vietų ir sumažinti savo priklausomybę nuo importuojamos energijos. Tai nereiškia, jog jeigu mes pateiksime komunikatą, iš tikrųjų jau sprendimas ir bus priimtas. Toks nėra mūsų tikslas. Mes privalome žinoti, kad jeigu norime būti ambicingesni, siekti tų 20 procentų, turime žinoti, kokios bus pasiekmės įvairiuose sektoriuose ir taip toliau ir panašiai. Tai yra šio komunikato tikslas. Mes siekiame ir planuojame prieš birželio 11 dieną įvyksiantį aplinkosaugos ministrų susitikimą, jau turėti savo nuomonę. Aš žinau, jog jūs suprantate, kad žinoma, šiuo metu aš negaliu pateikti labai konkrečių skaičių. Preliminarūs mūsų analizės rezultatai vis dėlto rodo, kad 30 procentų tikslas techniškai būtų įmanomas, ir taip pat ekonomiškai mes tą galėtume pasiekti. Norėčiau Jums pateikti tik vieną nuorodą į tai, kokios informacijos galėtumėte rasti tame komunikate, kuris netrukus pasirodys. Prieš dviejus metus, kuomet mes sprendėme dėl energetikos ir klimato paketo klausimų, buvo apskaičiuota, kad 20 procentų tikslas sudarys apie 70 milijardų eurų iki 2020 metų. Šiandien žinome, kad dėl krizės mums tapo šiek tiek lengviau ir taip pat pigiau pasiekti šį 20 procentų tikslą. Iš tikrųjų, buvo manoma, kad tikriausiai trečdalis, atsižvelgiant į visas atsargumo priemonės, būtent trečdaliu šiandien bus pigiau pasiekti tą 20 procentų tikslą. Taip pat mes turime atsižvelgti ir į pigesnę kūro kainą ir kitus faktorius. Taigi šis 20 procentų tikslas mums bus pasiekiamesnis. Tai nebus taip brangu, kaip kad E, buvo baiminamasi dėl to, jog reikėtų siekti 30 procentų. Šiandien turėdami tas žinias mes jau priėmė visiškai kitokios nuomonės negu kad prieš keletą metų. Aš manau, jog šios žinios yra labai svarbios. Mes bent jau turėtume suvokti, kad dėl krizės mes sugebėsime ir norime šiandien investuoti tą pačią pinigų sumą, kurią norėjome investuoti prieš dviejus metus. Ir tokiu būdu mes galėsime pasiekti net ne 20 procentų, o 20 kelis procentus. Taigi aš noriu Jums labai aiškiai tai pasakyti ir tai bus aiškiai pareikšta komunikate. Norėčiau pabrėžti dar, ke dar keletą kitų dalykų. Per ateinančią savaitės ir mėnesius mes ir toliau vykdysime priemonės, kurių būtina imtis siekiant įgyvendinti klimato kaitos paketą. Mes priimsime reglamentą dėl ETS leidimų, tai taip pat apims nemokamus leidimų dalinimus tam tikrose ekonomikos sektoriuose, siekiant sumažinti anglės dvideginį išmetančias dujas ir taip pat e, siekiant pasiekti mūsų tikslus iki 2013 metų. Išvengiant dar toliau, antroji pagrindinė iniciatyva būtų e, siekti e, mažai anglės išmetančios ekonomikos ir mes sieksime po Kopenhagos strategijos, kuri buvo pristatyta kovo pradžioje, mes analizuosime pagrindinius etapus, kuriuos mes turime pasiekti kelyje į 2020 metus, mes privalome žinoti, kur mes turėsime būti nuėję iki 2030 metų, tam, kad mūsų kelias būtų labai nuseklus iki 2050, tam, kad mes galėtume netidėlioti kai kurių dalykų ir kad vėliau nebereikėtų žengti labai į statų kalną. 2050 metais. Ateinančiais metais mes renksime komunikatą, kuris apims aiškę strategiją, siekiant sušvelninti nepagidaumus rezultatus kitose ES politikos rytise, įmantis reikalingų finansinių instrumentų. Ir tai apims visą politikos spektrą nuo žemės ūkio, kaimo plėtros, mokslinio tyrimų ir plėtros ir panašiai. Mes imsimės didesnių platesnių veiksmų, siekdami kovoti su klimato kaita, atsižvelgiant į tą viziją, kuri buvo nustatyta Europos strategijoje 2020-ieji. Mes imsimės veiksmų transporto, energetikos ir apmokestinimo srityje. Sieksime sumažinti ar apskritai atsijėti transportą nuo anglies. Tai yra labai svarbu siekiant apskritai visame pasaulyje, pasaulyje sumažinti anglės dvideginį išmetančių dujų emisijas. Komisaras Klimato e, didysis e, generalinis direktoratas išanalizavo laikotarpį iki 2050 metų ir analizė parodė, jog transporto sektoriuje emisijos sumažės 30 procentų tame laikotarpyje. Taigi, atsižvelgiant į Europos strategiją 2020-ieji, pagrindinė Europos komisijos Baltosios knygos e, tema transporto politikos srityje sieks kad transportas taptų šiuolaikiškas, efektyvus ir draugiškas aplinkai. Šis komunikatas spręs ne tik transporto klausimus, bet taip pat bus apskritai kalbama apie transporto atsėjimą nuo anglies kūro. Vis dėlto mes sieksime išanalizuoti pagrindinius sektorius ir pateiksime konkretesnių iniciatyvų kaip ir pažadėta mano klausimų metu, mes imsimės koordinuotų veiksmų vėliau ir konkretus jų turinys bus paskelbtas vėlesnėme laikotarpyje priklausomai nuo to, kokios bus iniciatyvų išvados. Ir vėliau sieksime taip pat išanalizuoti tam tikrus trūkumus mūsų strategijoje. Kitoje finansinėje perspektyvoje mes taip pat priimsime naujus sprendimus ir aš užtikrinu, kad mes pilnai atsižvelgsime į klimato kaitos klausimus, siekdami sušvelninti klimatų daromą įtaką. Ir tai apims visas ES politikos rytis. Dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie siūlomą reglamentą siekiantį sumažinti CO2 emisijas. Kaip žinau, jūs jau pradėjote dėl jo diskutuoti šiame komitete. Šis reglamentas yra labai svarbus, siekiant spręsti emisijas kylančias dėl kelių transporto. Ir mes sieksime padėti valstybėms narėms atitikti jų numatytus tikslus iki 2020 metų, siekiant sumažinti emisijas 5 procentais. Žinau, kad buvo keliami klausimai dėl to, ar įgyvendinamos šios priemonės atsižvelgiant į numatytą laikotarpį iki 2014-2016 metų bei 2020 metų. Ir aš norėčiau pasinaudoti šią progą. Praėjusią savaitę taip pat mes kalbėjome šiais klausimais su jumis Strasbūrė. E, žinoma, šie skaičiai yra ambicingi, tačiau Mes esame tvirtai įsitikinę, kad juos įmanoma pasiekti dėl daugelio veiksnių. Mes jų nesiūlytume, jei nebūtume įsitikinę dėl jų įgyventinamumo. Jie nėra paimti kažkur iš oro. Tai remiasi labai tvirta analizė. Šis reglamentas padės gamintojams aprūpinantiems Europos rinką sustiprinti savo ilgalaikį, ilgalaikį konkurencingumą, taip pat taikyti įvairias aplinko, aplinkai draugiškas technologijas, padidinti kūro efektyvumą. Tai yra puikia proga, kuri padės Europos gamintojams jų konkurencingumo, siekiant konkurencingumo. Kiekvieno naujo sunkvežimio vairuotojas Europoje e, bus e, jam gražinama apie 2000 eurų e, už kūrą. Taip pat nepamirškime, kad mes taip pat atsižvelgiame į pramonės poreikį prisitaikyti prie šios, šio reglamento. 2020 m. tikslas teikia gamintojams tam tikrą tikrumą bent jau dėl ateinančio dešimtmečio. Tai remiasi mūsų išoriniais tyrimais ir tai yra pasiek, pasiekiama ir nebrangu. Mes taip pat atsižvelgime į pramonės išreikštus rūpeščius ir taip pat mūsų analizė buvo atnaujinta dėl tikslų, kuriuos būtina pasiekti iki 2013 metų. Taigi, apskritai tai yra įgyventinama ir būtina ir Europos parlamentas privalo apskritai išlaikyti savo ambicijas, kurios bus uh, aptartos per ateinančius mėnesius. Uh, kalbant apie automobilius, aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasakyti, jog komisija rytoj tikimasi patvirtins komunikatą dėl Europos strategijos dėl švarios ir švarių ir uh, efektyvių transporto priemonių. E, e, šį komunikatą pateikė komisaras Tadžianis. Taigi, šiandien, aš manau, ši strategija yra labai svarbi. Labai svarbu, jog mes teikiame tokį pasiūlymą, siekdami mažinti e, anglės dvideginio išmetančias dujas iš sunkės vorų transporto priemonių. Pirmininkė, aš norėčiau pasakyti dar keletą žodžių dėl tarptautinių dėrybų. E, Jeigu mes turėtume laiko, žinoma, galėtume pakalbėti apie tai detaliau, tačiau pirmininkas Barozas paprašė manęs apie tai paskelbti kovo pradžioje. Ir rytoj mes jau keliausime į Kiniją, vėliau į Afrikos sąjungą, Bangladešą, tač... Bangladešą, tačiau jau šiandien galiu pasakyti, jog susidariau įspūdį, dalyvaudama ekonomikos forume praėjusį pirmadienį, jog šis požiūris, pakopinis požiūris, nesusilaukia bendro pritarimo. pritarimo. Norėčiau pabrėžti, jog tai nereiškia, jog mes neturėtume būti ambicingi kankūne. Yra daugybė dalykų, dėl kurių mes turėtume susitarti kankūne, tačiau nesvarbu, dėl to, dėl ko susitarsime, mes vis tiek turėsime vieną iššūkį. Būtent mes turime susitarti dėl teisiškai saistančios sistemos. Kaip žinote, ES čia nekelia problemų. Mes pasirašėme dėl Kyoto protokolo, įsipareigojome vykdyti savo e, susitarimą, tačiau yra kitų valstybių, kurios laikosi kitokios nuomonės. Ir tai reiškia, jog mes dabar turime veikti praktiškai, susitarkime dėl turinio, o paskui galbūt mums bus lengviau susitarti ir dėl teisinės formos. Taigi šiandien yra tokio žaidimo taisyklės. Gegužė ir birželio mėnesį mes susitiksime Bonoje aptarti detalės, tačiau kitą sekmadienį ir pirmadienį ministrai švies ir tie susitiks ir aš skatinčiau visus susikoncentruoti dėl esmės, o dėl paties proceso ir procedūrų būtent to šiame etape reikia tarptautinėms dėryboms. Dėkoju, pirmininkė. Äh, äh, Ačiū, ponė komisarė. Jaunesnysis Šliuteris aktyviai komentavo jūsų pasisakymą ir mes atitinkamai galėsime interpretuoti, ar jis buvo už ar prieš ar susilaikė, galbūt galėsime vėliau paklausti jo tiesiogiai, ką jisai mano apie jūsų mintis. Mes išgirdome, kokie šiuo metu yra pagrindiniai darbai. Jūs nieko neminėjote apie finansavimus klimato kaitos klausimų, tai yra 7,2 milijardo, kurios pasiūlė Europos Sąjunga ir laikas baigėsi, kaip komisija ketina koordinuoti šios klausimus. E, tam, kad prieš Kankūno sustikimą besivystančioms valstybėms mes galėtume pasiūsti aišku signalą po Strasbūro savaitės ketvirtadienį viena mūsų komiteto darbo grupė popietę paskyrė lengvosioms transporto priemonėms ir jų ekologiškumui skatinti. Manau, kad dar turėsime laiko apie to sustikimo rezultatus pasikalbėti išsameu. Dabar turime valandą laiko klausimams ir atsakymams ir Richardas Zėberis klaus pirmasis. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Dėkojame, kad šiandien atvykote pas mus. Jūs e, kalbėjote savo pasisakymą apie klimato kaitos įtraukimą į kitus svarstomus klausimus, taigi kaip sekasi jums derinti darbo atvarkį ir veiksmus su kitais komisarais tam, kad klimato kaitos klausimai būtų įtraukti į visas ES politikos sritis ir į juos būtų atsižvelgta ypatingai žemės ūkio srityje bei transporto srityje dėl vulkano išsiveržimo. Per savaitę laiko buvo e, kiekvieną dieną anuliuota maždaug 23 tūkstančių skrydžių, dėl to padidėjo oro tarša iš automobilių, taigi kaip ketinate ateities spręsti šios klausimus, jūs mm, kalbėjote apie energetikos klausimus ir kaip ketinate spręsti atsinaujinančių energijos šaltinių klausimus, kad būtų kumuliuojama energija, e, naudojant hidroakumuliacinės elektrinės, kombinuojant e, jų gaminamą energiją su kitais energijos šaltiniais ir patiekiant jai bendrą vartojimo tinklą. Pirmkas jau minėjo finansinius klausimus, visi mes žinome, kad valstybių biudžetai yra e, susijusi situacija pakankamai sudėtinga. Graikijos krizė dar kartą parodė, kad mūsų finansiniai įsipareigojimai ir jų įgyvendinimas gali susilaukti tam tikrų problemų, ar pavyks komisijai numatyti papildomas finansinės lėšas, kuris būtų galima panaudoti pakankamai greitai, ar jau buvo pokalbis su jūsų kolegomis iš komisijos apie tai, Nelinda Makevin. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad vėl atvykote pas mūsų komitetą. Du aspektus norėčiau paminėti. Pirmasis yra susijęs su jūsų minėtais skaičiais apie investicijas į žaliasias ekologinės technologijas, aš nelabai teisingai išgirdau e, skaičius, kuriuos jūs minėjote, ar jūs teisingai teigiate, kad Kinai investuoja 230 milijardų, amerikiečiai 80, o mes tik tai 25 milijardus į žaliasias technologijas. Atsižvelgiant į gyventojų skaičių, tai Kinija yra didesnė už ES ir JAV, tačiau taip pat ir uh, JAV gyventojų skaičius smarkiai skiriasi nuo ES, taigi kaip jūs operuojate tais e, skaičiais turimais, ar būtų galima kažkiek konkrečiau sužinoti, į kokias sritis kiek investuoja Kinė ir kiek nuo jos atsilieka ES. Taip pat dėl pagrindinių gairių e, įmonėms ir kaip yra darbai pasistumėję šioje srityje, ar įmonės gali tikėtis konkrečių duomenų. Kris Deivis. Ačiū komisarė. Neseniai paskelbta ataskaita dėl automobilių emisijų teigia, kad pastaraisiais metais sumažėjo išmetimai CO2 iš automobilių 6 procentais. Mes tačiau visą laiką matome automobilių gamintojų lobistus, kurie siekia, kad nebūtų priimti tam tikri papildomi ekologiniai teisės aktai ir dabar siūlomi apribojimai komerciniams, komerciniams automobiliams kaip jie paveiks naujų automobilių gamybos situacija ir e, dabartinių automobilių jau veikiančių. Dėl CO2 sumažinimo 30 procentų. Atrodo, kad jūs teigiate, kad ekonomiškai tai yra įmanoma, tačiau po 2007 metų kovo mėnesio taryboje pozicija šiuo klausimu smarkiai pasikeitė į neigiamą pusę. Ar galėtumėte pakomentuoti dabartinę situaciją taryboje ir jos požiūrį į e, CO2 mažinimą dėl ETS? Dėl taršos leidimų prekybos sistemos. Ši sistema uh, E, leidžia mažinti emisijas, tačiau neskatina naudoti ekologiškesnių technologijų. Ar komisija bando e, ieškoti būdų taikyti alternatyves iniciatyvas siekiant e, labiau skatinti tų technologijų naudojimą, ar pasirenka tokia Talibano uh, strategiją. Grįžtant prie taršos leidimų sistemos, egzistuoja atitinkama direktyva, kurios devintasis straipsnis teigia, kad valstybės narės negali nustatyti tam tikrų apribojimų nacionalinių lygmenių CO2 išmetimo įvairioms e, šiluminėms jėgainėms. E, ar jūs nemanote, kad valstybėms narėms reiktų tokią galimybę numatyti tam, kad jos sumažintų savo CO2 išmetimą į aplinką? Sato Hasi. Ačiū ir ačiū komisariu už tai, kad atvyko susitikti su mumis. Mano klausimas yra susijęs taip pat ir su mūsų tikslus sumažinti CO2 išmetimą 30 procentų. Jūs minėjote, kad komisija šiuo metu dirba tą linkmę, tačiau visi mes žinome, kad e, išmetalų mažimo tikslai gali e, reikšti skirtingus dalykus, e, remiantis skirtingais teisės aktais. Ar galėtumėte mus užtikrinti, kad tie minus 30 procentų, apie kuriuos kalbate, iš tikrųjų reiškia 30 procentų CO2 sumažinimą, kas e, turėtų reikšti, kad nėra jokių e, šios nuostatos apiejimo e, galimybių, ką konkrečiai jūs turite omenyje, kalbėdami apie tos minus 30 procentų. Kitas klausimas taip pat yra susijęs su pirmoju. E, Kaip e, veikiausiai žinote, parlamentas pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų išsikelti privalomą 20 procentų CO2 mažinimo tikslą ir kaip to tikslo pasiekimas galėtų būti susijęs su tais minus 30 procentų, apie kuriuos kalbėjote. Paskutinis pastebėjimas, kai kurios valstybės narės prižadėjo skirti 7,2 milijardus eurų kovai su klimato kaita. Šiais metais turėtų būti virš 2 milijardų eurų. Norėčiau sužinoti, kokiu veiksmu komisija imasi tam, kad užtikrintų, jog šie pinigai iš tikrųjų pasiektų ES biudžetą, nes e, šis klausimas yra susijęs su ES klimato kaitos politikos patikimumu. Ačiū, leisime atsakyti užduotus klausimus. Uh, Ačiū, aš norėčiau pradėti nuo Hečis klausimo, kalbant apie finansavimą. Sutinku, kad būtina dėl išsivyščiusių valstybių kaip tokių patikimumo, kad įsipareigojimai duoti Kopenhagoje būtų įgyvendinti ne tik tolimoje ateityje, Ir tai buvo priežastis, kodėl buvo kviesta greitai pradėti finansavimą. Šį pirmadienį vykusiame susitikime, tai taip pat buvo pakartota, mes esame pasirengę, e, taip pat ir vyksiančiame susitikime Bonoje, gegužės birželio mėnesį, patvirtinti mūsų įsipareigojimą. Mes būsime pasirengę skirti lėšas. Kovo mėnesį finansų ministrai, taip pat ir tarybos išvadose išreiškia, jog mes skirsime 2,4 milijardus. Tačiau norėčiau jų pabrėžti dar vieną dalyką, dėl kurio kol kas nėra apsispręsta. Būtent kiek iš šios sumos bus papildomi, papildomos lėšos. Mes čia neturėtume apsigauti. Žinau, jog kai kurie ekonomistai sakytų, jog tai yra labai teorinis dalykas, tačiau besivystančioms valstybėms tai yra labai politinio pobūdžio klausimas. E, Ziber paklausė, ar lengva tai pasiekti. Jūs galbūt tai išreiškėte kitais žodžiais, tačiau klausimas buvo toks, kiek mums pavyks gauti šias lėšas iš viešųjų biudžetų. Pasakykime labai aiškiai, aš tai suprantu štai kaip. Naujos lėšos kuo daugiau mes skirsime naujų lėšų, tuo susilauksime didesnio politinio poveikio. Jeigu galiausiai besivysančios valstybės pasakys, jog taip buvo skirta tiek ir tiek lėšų per trejus metus, tačiau iš tikrųjų tai buvo tik tai taip vadinami perdirbti pinigai. Argi mes manome, jog tokiu būdu mes pasieksime politinio poveikio? Labai svarbu, kad kiekviena valstybė narė iš tikrųjų apsvarstytų, kokias lėšas jos siūlo. Aš sakyčiau, jog 3 kart 50 milijonų eurų bus komisijos indėlis ir iš tikrųjų tai yra naujos lėšos biudžete numatytame 2010 metams. Taip pat bus numatyta tokios lėšos ir 2011 metams. Sakyčiau, jog tai yra gana geras politinės sandoris. Taip pat labai svarbu paminėti visas išsivyščiusias valstybės. Labai svarbu Europai, kad mes įgyvendintume savo pasižadėjimą. Tai taip pat yra svarbu ir pačiose dėrybose dėl ten vyrojančios atmosferos, kad išsivyščiusios valstybės kaip grupė įgyventintų tai, dėl ko pasižadėjo. Ta svarbu pabrėžti. Richardas Syberis taip pat paklausė dėl e, nuoseklumo. Aš norėčiau atsakyti kolegoms gana trumpai. Manyčiau, jog yra čia daugelis didelių ir mažesnių dalykų. Komisija kaip tokia mano, jog ne tik komisaras atsakingas už klimatą ir ar aplinką turi būti įsipareigojęs dėl darbinės programos, dėl 2020 metų strategijos. Dėl to yra įsipareigoja vis, vis, įsipareigojusi visa komisija. Yra tam tikros komisarų grupės ir man malonu Jums pasakyti, jog yra grupė atsakinga dėl klimato, aš jai pirmininkausiu ir visą laiką mes mėginsime bendradarbiauti su kolegomis ne tik dėl konkrečių teisės aktų, bet apskritai dėl mūsų požiūrio ir pasirengimo sprendimų prieimimui. Aš manyčiau, jog visi žino, kad mes vykdome tokį bendradarbiavimą. Linda McGevan uždavė klausimą susijusiu su skaičiais. Kaip mes galime e, išskaidyti tuos skaičius? Aš suprantu, tačiau jeigu imame procentus, proporcijas, ir aš minėjau Kinijos skaičius šioje srityje palyginus su Amerikos skaičiais, kurie galbūt buvo susiję labiau su energetika. Tačiau tuo norėjau pasakyti kitą. Norėjau parodyti, kad jeigu mes tikime, kad likęs pasaulis, mūsų konkurentai kabutėse, nieko neveikia, mes labai klystame, mes neturime manyti, kad šie skaičiai rodo tik tai procentus. Jie mums rodo, su kuo mes konkuruojame per ateinančius metus. Taigi čia mes siekiame kažką nuveikti iki šių metų pabaigos. Ir aš galiu Jūs užtikrinti, kad mes konsultuojamės labai labai plačiai. Galėčiau pasakyti, kad netgi žmonės su mumis konsultuojasi labai plačiai. Tikrai neverta sakyti, jog tai yra labai svarbu verslui taip pat ir paslaugų sektoriui. Tam yra dedama labai daug pastangų. Norėčiau pasakyti labai aiškiai dėl tų gairių. Kai kurie iš mūsų kovojo labai smarkiai dėl to, kad mes turėtume e, čia taikyti šimtaprocentinę aukciono procedūrų. Ta pati mes matome ir gai, susi, srityje susijusiose, susijusioje su gairėmis. Nemanykite, kad mes čia tiesiog kuriame pasakas. Uh, Tai yra labai sudėtinga ir tai susilauks daugybės diskusijų ir prieštaravimų, tačiau būtina nuveikti šį darbą, kadangi valstybės narės dėl to apsisprendė. Chris Davisas klausė apie e, automobilių pramonę. Aš iš, iš esmės jumis sutinku. Yra tokia tendencija, kad pramonė visuomet skundžiasi dėl to, jog kažkas bus neįmanoma, per sudėtinga ir galiausiai pasirodo, kad buvo lengviau negu kad jie teigė ir netgi netiek daug kainavo, kaip kad jie teigė iš pradžių. Aš manau, jog jums labai svarbu, kad pramonė užsiims didelę lobistinę veiklą, tačiau mes turime daugybę pavyzdžių, kurie rodo, kad galiausiai paaiškėjo, jog viskas buvo lengviau, jeigu pramonė suranda būdų, kaip imtis inovacijų. Krisas Deivisas yra teisus dėl to, kad Galbūt noras mokėti nebėra toks pat kaip 2007 metais. Tačiau mūsų konkurentai juda visiškai kitaip palyginus su tuo, ką jie darė prieš trejus metus. Ir būtent tai ir yra tas pasikeitimas, į kurį turime atsižvelgti. Jūs sakote, kad jeigu mes išnaudosime kitas priemonės susijęs su taršos leidimų prekybos sistema, galbūt bus kitaip. Tačiau manyčiau, jog svarbu pagalvoti apie visą sistemą. Galiausiai mes gausime daug didesnį poveikį. Yra taip pat ir kitų sričių, pavyzdžiui, mokesčių energetikos pasiūlymas, kuris bus pateiktas vėliau, yra tik tai vienas pavyzdys, tačiau yra ir daugiau kitų sričių, kurios gali papildyti taršos leidimų priekybos sistemą. Galiausiai jūs paminėjote emisijas ir standartų šioje srityje. Norėčiau priminti jums, e, ir čia taip pat buvo užduotas klausimas dėl energetikos e, standartų ir planų. Mes teikiame iniciatyvas šioje srityje. Ir yra dalykų, kuriuos mes vis dar siekiame nuveikti bendrame Europos lygyje. Paskutinis klausimas buvo užduotas Hasi dėl spragų Mes siekiame tai spręsti mūsų ateinančiame komunikate. Yra dalykų, kuriuos būtina pataisyti. Pavyzdžiui, jūs minėjote 20-30 procentų. Mes, Europos Sąjunga, turėsime surasti strategiją šioje srityje ir turėsime ją naujai suformuluoti. Mes negalėsime vien tik tai kartoti uh, kaip kad Kopenhagoje, kad mums reikia stipresnės vieningos pozicijos. Mes turime dirbti su šiais klausimais. Ačiū. Next speakers, François... Labai ačiū. Kitas kalbėtojas bus François Grostet. Prašom. Monsieur Président, Madame la Commissaire, vous venez nous donner déjà euh, bon nombre de... Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, jūs nemažai domenų pateikėte. Ir aš užfiksavau tai, kad yra svarstomi visi įmanomi sprendimai ES lygių. Ir ne tik ES lygių, taip pat ir tarptautinių lygių. Kaip dabar yra po Kopenhagos? Jau balandžio 14 dieną aš užsiminiau apie tas temas per klausimą. Ką ES galėtų dabar daryti? Kokios alternatyvos yra galimos? jau ir Kankūne buvo užsiminta apie Junktinė Amerikos valstiją, apie Kinijos poziciją. Panašu ir ji savo ruoštų priiminėja tam tikrus sprendimus, bet kaip yra su priemonių įgyvendinimu dėl CO2 veiksmingumo. Žinome, kad Indijos aplinkos saugos ministras taip pat yra teikęs tam tikrų pažadų, bet ar yra ir tas tikrasis ryštas, ką nors nuveikti. Yra kovojama ES dėl to, kad investicijos būtų nukreiptos į atitinkamas inovacijas, siekiama pramonės sektorių susijęti su klimato kaitos aspektais, negalima šių dalykų vienas nuo kito atsijėti ir man įdomu sužinoti, kaip jūs tai vertinate ar iš tiesų reiktų, kad parlamentas galbūt dar labiau remtų jūs jūsų veikloje ir dar ištingiau imtųsi veiksmų? Taip pat norėčiau jūsų paklausti, ką reiškia, kai sakote, kad dėl krizės tapo paprasčiau sumažinti CO2 emisijas 30 procentų. Juk mes nenorime šiaip jau likti toje krizinėje situacijoje, norime iš jos išbristi ir su ja susidoroti. Taigi, jeigu uh, išbrisime iš tos aklavietės, iš krizės, tai ar tada bus sunkiau pasiekti 30 procentų tikslą? Tai yra e, atviri dar neatsakyti klausimai ir būtų džiugu, jeigu juos sureaguotumėte. Ačiū. Ponas Jorgens. First... Ačiū komisarė už jūsų pranešimą. Aš turėčiau du klausimus e, dėl jūsų analizės, e, kalbant apie sumažinimo tikslus nuo 20 iki 30 procentų. Kaip aš tai suprantu, tokia analizė susiduria su įvairiomis problemomis. Pirmiausia, kaip jūs ir teigiate, labai dažnai kaštai yra išpučiami, tačiau netgi jei taip ir nėra, manyčiau, jog beveik visuomet būna taip, jog nauda yra nepakankamai vertinama. Kaipgi išmatuoti tą naudą? Labai paprasta išmatuoti veiksmų kainą, kartais net ir neveikimo kainą, tačiau žinoma, jog labai sunku išmatuoti naudą. Kaipgi apskaičiuoti tokius dalykus? Kaip galima apskaičiuoti poveikį to, jog pramonė bus spaudžiama imtis inovacijų? Labai dažnai mes priimame teisės aktus, kurie spaudžia tam tikras pramonės šakas imtis inovacijų. Galbūt taip nebūtų įvykę, jeigu mes nebūtume jų spaudę. Tačiau tai labai sunku apskaičiuoti. Mes privalome žinoti, kuriuose, kur juos reikėtų spausti. Taigi, norėčiau, jog jūs mums pateiktumėte analizę, kuri galėtų parodyti, kaip jūs ir teigiate, jog tai yra įmanoma padaryti. Tačiau tokia analizė e, turi parodyti, kad mes tapsime labai inovatyvūs ateityje. Kaip jūs siekiate įtraukti, kaip jūs ketinate tai įtraukti į savo analizę? Tai yra mano pirmasis klausimas. Antrasis yra susijęs su Kriso Deivido, Deiviso klausimu apie taršos leidimų priekybos sistemą. Nežinau, ar jūs detaliai atsakėte, tačiau manau, jog Krisas klausė apie alternatyves priemonės, į kurias taip pat reikėtų atsižvelgti. Norėčiau sužinoti, ar jūs pagalvojate apie tai, jo galbūt reikėtų įvesti minimalę kainą, Apie tai buvo diskutuojama Kopenhagoje, tačiau buvo pasakyta, jog galbūt bus neįmanoma tai padaryti, tačiau daugelis žmonių sutarė, jog dabar situacija yra visiškai kita, taigi galbūt galima būtų įvesti tokią minimalę kainą už CO2. Ačiū. Dankeschön. Bas Eikut. Wo war er? Nicht da. Kito kalbėtojo panašu, kad nėra. Tuomet Petelyzė. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Kommissarin. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Dėl poros aspektų norėčiau pasisakyti ir sureaguoti į kolegos Sėberio klausimus. Pirmiausia, dėl atsinaunančių energijos šaltinių. Kalbant apie smart grids ir atitinkamas taisyklės nors už tai atsakingas Günteris Oettingeris, visgi galima juk ir čia ko gero aptarti e, šį klausimą. Manyčiau, kad netinkamas argumentas jo, kad atsinaunantis energijos šaltiniai nėra veiksmingi. Ir kitas klausimas dėl aviacijos sektoriaus. Jūs e, kaip COP15 pirmininkė tikrai ėmėtės ryštingai veiksmų, bet jeigu galvojame apie realistišką lūkesčių gyvendinimą, norėčiau Jūs paraginti ne tik tarptautinėme lygmenyje kalbėti apie problemas, bet taip pat ir dvišaliuose susitikimuose. Savaitgalį išgirdome neraminančių naujienų, bet panašu, kad visgi aviacijos sektorius bus įtrauktas į klimato kaitos e, atitinkamus teisės aktus. Bet aš manyčiau, kad reikėtų dar labai aukštų lygių aptarti visą tą klausimą su Junktinėmis Amerikos valstijomis, kad rastumėme gerus sprendimus. Ir dar pabrėžčiau tai, ką sakė ponas Jorgensenas. Nemanau, kad sistema per sudėtinga. Pranašumai ar nauda, kurią galime apskaičiuoti, e, turėtų būti įtraukiama į analizę. Ir čia ypatingai svarbu galvoti apie darbo vietų papildomą kūrimą. Taigi galvoti reikėtų analizės metu ne tik apie kaštus, bet taip pat ir apie galimą naudą. Ačiū, kalbant apie JAV klimato kaitos įstatymus, naujienos nėra labai geros, balsavimas šiandien nevyks, jis yra atidėtas, tad dar visai neaišku, kuo visas reikalas baigsis. Anja Haskerber. Weisgerber. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tikrai, manau, panašiai. Dažnai matyti, kad ES išsikėlusi labai ambicingus tikslus, bet visgi galbūt 30 procentų ir per daug. Aišku, galima teisėtai apie tai diskutuoti, bet svarbiausia yra tai, kad pažvelgus į Junktinės Amerikos valstijas darosi neramu tikrai labai didžiavausi tuo, kai išgirdau Obamos pirmąją kalbą prieš kongresą ir jis teigia, kad būtent norėtų pasiekti ES lygį ar taikomą sistemą klimato kaitos atveju, problemų sprendimo atveju. Bet reikia tikėtis, kad jis e, tas kalbas pavers realiais darbais ir kaip mums pavyks toliau dirbti tarptautinėse klimato kaitos dėrybose. Turėtumėte užmėgsti glaudų ryšį su Junktinėmis Amerikos valstijomis, nes jeigu numatome atitinkamus tikslus, kyla klausimas, ką daro kiti ir ypatingai JAV. Dar taip pat norėčiau padėkoti už labai konstruktyvų pokalbį praėjusią savaitę. Aš esu atsakinga savo frakcijos EPP atstovė šio klausimo dėl lengvųjų automobilių. Ir suprantu, kad be abejo reikia išanalizuoti pramonės poziciją, išanalizuoti visą situaciją, nes matėme jau praeitįje, ko pasiekėme savo kompromisu. Reikia galvoti apie ilgesnius gamybos ciklus, apie mažesnius gamybos tenkančios vienetui produkcijos kaštus ir sukurti paskai, paskatas inovacijoms, o ne labiausiai kal, akcentuoti baudas, kurias tektų mokėti. Be abejo, reikia ir tų atgrasančių priemonių. Tačiau manyčiau, kad reikėtų labiau skatinti automobilių gamybos pramonę pasiekti numatytus tikslus, nes kas iš to, jeigu galų gale pasieksime tai, kad bus tiesiog sumokėta daug baudų, bet nebus sukurtos tos reikalingos inovacijos. Tad dėkoju už tai, kad esate pasirengusi dar kartą nuodugniai pažvelgti į lengvų automobilių e, teisės aktą. Nes mums svarbiausia pasiekti tai, kad ši, šis pramonės sektorius, ypatingai ir tiekėjai, laikytųsi numatytų reikalavimų. Ir būtent šiuo teisės aktu, šiuo pasiūlymu tą siekiama padaryti. Ir kai girdžiu tokius panašius dalykus, kaip kad, kad ekologinės inovacijos, kad į ekologinės inovacijas nebus atsižvelgiama, jeigu jos darys tik tai 10 procentų. Tik 10 procentų visų bandymų ir panašiai, manau, kad reikia dar kartą iš naujo į viską, į visą tai pažvelgti. reikia galvoti taip pat ir apie vadinamosius super credits ir juos suteikti galbūt ilgesniam laikotarpiu, ne tik 14-16 metams, ar reikėtų taip pat apsvarstyti, nes, kaip jau sakiau, svarbiausia yra paskatos pramoniai siekti matytų tikslų, o ne e, įvairiausių baudų numatymas. Svarstysime visus šios klausimus be abejo, kuomet komitete bus aptariamas tas klausimas. Ačiū. Visi norėjo kalbėtojai pasisakė. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti komisariai už jos aiškus, aiškius pasisakymus ir atsakymus. Norėčiau papriešti vieną faktą. Jūs sakėte, kad bus netaip brangu pasiekti mūsų tikslus klimato srityje apie trečdalį kainos, negu kad prieš trejus metus manyta. Tačiau iš esmės Tai yra dėl to, jog produkcija dabar yra daug žemesnė. Ar nebijote, kad mes investuosime mažiau į inovacijas, o tuo metu ekonomika vėl pradės aukti ir mes pradėsime atsilikti nuo savo anksčiau numatyto tvarkaraščio. Taigi galiausiai mes netgi sulėtinsime savo gebėjimus pasiekti tikslų. Mano antras klausimas yra susijęs su gairių numatymu ir taršos leidimų prekybos sistema. Aš suprantu, kad lobizmo veikla čia vyksta labai stipriai. Ir kai kurios valstybės narės nenori, kad būtų numatytos gairės dėl viso prekybos proceso cemento pro, pro, produkcijos srityje, bet bus norima, kad pramonė tikslų pasiektų lengviau. Aš suprantu, kad komisija nori čia priimti labai pragmatišką požiūrį, ir taikytis prie kai kurių valstybių narių ir pramonės reikalavimų, tačiau aš manau, jog tai yra labai pavojinga. Mes peržengėme liniją, kurios neturėtume peržengti. Ir ar iš tikrųjų gandai pasitvirtina ir ar jūs taip ir elgiatės, ar jūs atsilaikote prieš pramonę ir tam tikras stipres valstybės narės ir laikotės tos linijos. Būtent mes kalbame apie visą gamybos procesą, o ne tik apie jo dalį. Ačiū. Ačiū ir dar Marita Ulskop prieš atsakant kalbėtojai. Ačiū. Pone komisijos narė. aš buvau labai teigiamai nustebinta to, ką jūs šiandien sakėte, nes, tarkime, prieš keletą mėnesių, kai paskutinį kartą diskota, diskutavau su ponė Heligard Stra, Strasbūrė, jos pozicija buvo dar visai kitokia. Mes kalbėjome apie tai, kad yra gerai numatyti ambicingus tikslus prieš Kankūną ir taip pat kalbėjome apie 30 procentų tikslą CO2 emisijų mažinimui. Ir dėl abiejų šių klausimų komisijos narė tąsik laikėsi gan santūriai. Sakė, kad galbūt nelabai gerai yra turėti per nelik didelių lūkesčių kankūnui ir taip toliau ir panašiai. Ir daugelį frakcijų tokia pozicija nuvylė, į mūsų daugelį klausimų nebuvo atsakyta, o šiandien yra visiškai kitaip. Šiandien tikrai teigiamai esu nustebinta. Nes tai, ką pasakė šiandien ponė e, Hedegard, yra tai, kad e, ambicingi tikslai yra geras dalykas, nes tai reikš, kad pramonė labiau pasitemps, pasistengs ieškoti inovacijų, uh, naujų sprendimų. Ir jūs taip pat sakote, jog yra gerai, kad mes tomis pačiomis lėšomis stengsimės dar ambicingesnio 30 procentų tikslo. Tai yra puiku. Mes apie tai kalbėjome jau nuo pat pradžių. Nuo pat to momento, kai teikėme jums klausimus per klausimus. Ir pagaliau sulaukėme tinkamo atsakymo. Tikiuosi, kad Kankūnui dar ne per vėlų, nes tie nemaži lūkesčiai, investicijos ir mažinimo tikslai, visą tai priklausys ir nuo aiškių rimtų sprendimų. Ir be abejo, reikia turėti aiškę kryptį, kurią gintume Kankūne ir tikrai visu kuo prisidėsiu prie mūsų siekiamų tikslų ir paremsiu ponė Hedegard jos, dar, jos darbe, siekiant pateisinti tas didžiulės viltis, lūkesčius ir siekiant e, aiškių konkrečių pažadų ir iš besivystančių šalių Sieksime nepamiršti e, Kijoto protokolo ir jame numatytų įsipareigojimų, taip pat laikysime solidariai su besivystančiamis valstybėmis. Ir būtent taip aš ir supratau visas diskusijas nuo pat Kijoto iki Kopenhagos. Aš tikrai viso keriopomis priemonėmis padėsiu komisijos nariai. Kągi išgirdome pagiros žodžių iš Europos šiaurės dėl konkrečių atsakymų ir pozicijos, taigi jūsų atsakymai klausimus. Ačiū pirmiausia trumpai, poniai Grostet. Atsakyčiau, ji klausė apie tai, ką veikia Kinija, Indija ir kiti, kad galbūt mes čia imamės nepakankamų priemonių. Aš taip nemanau. Mes neturėtume apsigauti Iš tikrųjų, jie galvojo, kad jie investuoja į švaresnės technologijas dėl daugelio priežasčių, ne tik dėl tarptautinių dėrybų, ne tik dėl to, ką mes apie tai galvojame, bet jie žino, jog tai yra jūsų, jų pačių ekonomikos naudai, jų pačių socialinės gerovės naudai yra būtina sukurti švaresnės technologijas siekiant geresnio augimo, taigi jie mano, jog jie elgesi sąžiningai. Jūs klausėte kad galbūt jeigu mums pavyktų išbristi iš finansinės krizės greičiau, būtų galbūt neįmanoma lengvai apskaičiuoti, kokie kaštai e, ką sudarytų. Tačiau aš manyčiau, jog mes galime pasinaudoti tokią analizę tam, kad įgytume žinių, tam, kad sužinotume, kaip eiti toliau ir tam, kad sužinotume pačias proporcijas. Aš sutinku su jumis, kad bet kokie skaičiai, kuriuos mes galime pateikti šiuo nesaugiu laikotarpiu, nebus tiesiog nesikeičiantis. Jie dar keisis, tačiau mes nežaidžiame žaidimo kuris e, nieko nepakeis. Nesvarbu, ar Europa juda į priekį ar ne, mūsų konkurentai juda į priekį, jie investuoja, jie jau šiandien elgesi kitaip, palyginus su tuo, kaip elgesi prieš penkerius, dešimt ar penkiolika metų. Ir štai kodėl mes turime turėti omenyje, kad turime taip pat judėti pirmin, jeigu norime išlaikyti savo pirmaujančią poziciją. Jonsonas paklausė, kaip apskaičiuoti tą poveikį, e, kuriuo mes verčiame pramonę ino, imtis inovacijų. Jūs teisus, sunku nustatyti poveikį to, kas atsitiks ateityje. Žinoma, mes to negalime įrodyti. Kita vertus, aš manau, jog nors ši analizė ir sunkiai įgyvendinama, man atrodo, jog yra tikėtina, kad jeigu mes stovėsime vietoje, tuo tarpu, kai mūsų pagrindiniai konkurentai nestovės vietoje, o judės labai greitai pirmin, aš manau, jog visiškai logiška, kad mes rizikuojame prarasti darbo vietas, pajamas ir eksporto galimybės. Jūs klausėte, ar mes turime alternatyvių priemonių, jūs minėjote minimalę kainą, tam tikras grindis, kurios būtų nustatytos už anglės kainą. Jūs parlamente kalbėjote jau apie tai ir anksčiau. Aš esu įsitikinusi, kad Jeigu mes įvestume tokią minimalę kainą, mes taip pat pradėtume reikalauti ir maksimalios kainos. Aišku, kad anglės kainų sviravimai nebuvo tokie dideli, kaip kad naftos kainų sviravimai. Taigi, mm, kai kas mano, jog būtų puiku turėti minimalę kainą, kadangi tokiu atveju galbūt sviravimai vyktų tam tikrą linkmę. Aš esu dėl to įsitikinusi. Nemanau, jog tą galėtume lyginti su naftos kainomis. Iš tikrųjų, anglės rinka reagavo taip, kaip ir galima tikėtis, kad rinka reaguos. Buvo mažiau paklausos e, taršos leidimams. Čia neįvyko nieko paslaptingo. Aš esu visiškai įsitikinusi, kad matysime, kad kainos kils. Ta jau matome ir dabar. Taigi mes turime pažiūrėti į ateitį. Ar tai bus 2010 ir 2011 metai, matysime, kaip rinka išspręs šią problemą. Iki šiol aš manau, jog yra įrodymų, jog rinka pati sugebės tai išspręsti. Peter Lyza paklausė apie e, kontaktus su kitomis valstybėmis. Taip mes turime aukšto lygio susitikimus su JAV, sprendžiame šios klausimus. Uh, Yra taip pat ir kitų dalykų, kurie sprendžiami, tai yra vienas iš kitų klausimų. Tai yra sprendžiama labai aukštame lygyje Vašingtonė būtent šiuo metu. Aš visiškai sutinku su jumis, kad mes taip pat turėtume žiūrėti ir į papildomą naudą. Būtent tą ir siekiame e, numatyti savo komunikate. Taip pat, ką tai reikš, jeigu mes būsime labiau efektyvūs energetikos srityje, kiek mes sutaupysime milijardų eurų ir panašiai. Weisgeber taip pat paminėjo padėtį JAV. Jūs esate teisi. Taip pat ir pirmininkas pasakė, jog tikrai nuostabu, kas ten vyksta šiuo metu. Vis dar kovojama, siekiant išbristi iš krizės, tačiau aš privalau pasakyti, jog laikau sukryžiuotų savo pirštus ir vis dar tikiuosi, jog kaip tik Lindsey ir Graham apie tai kalbėjo E, vilties dar neprarandame. Teisės aktai vis dar yra rengiami. Ir iš tikrųjų norima, kad energetika e, susilauktų didesnio prioriteto negu kad kiti teisės aktai. Ir iš mūsų Europos perspektyvos labai svarbu, kad JAV vis dar kovotų šioje srityje ir kad energetikos teisės aktai būtų priimti šio kongreso e, kadencijos metu. Vis dėlto sunku numatyti, kaip JAV pavyks tai padaryti. Jūs taip pat klausėte, kaip mes e, toliau tęsime tarptautinės klimato kaitos dėrybas. Mes taip pat girdėjome klausimą ir iš Maritos Ulkstok Prie to dar grįšiu. Negaliu dabar leistis čia į didesnės detalės. Aš išgirdau iš jūsų daugybę klausimų, pasisakymų. Mes juos išanalizuosime kartu su savo tarnybomis. Tačiau kaip ministrė prisimenu, jog vyko diskusija su Jūrau 5, Jūrau 6, su komisaru Dimas, su komisaru Verhoigenu ir aš girdėjau visus argumentus, kad visa pramonė beveik žlugs jeigu mes nepriimsime tam tikrų teisės aktų. Kiek žinau, pramonė vis dar egzistuoja ir aš manau, kad blogiausias dalykas, kurį galime padaryti automobilių gamintojams šiuo metu, būtų daryti tai, ko jie iš mūsų prašo. Kadangi tokiu atveju jie nebebūtų pakankamai ambicingi ir galiausiai prarastų rinkas. Būtent aš tai taip suprantu. Gerbrandi paklausė, ką aš manau, kas būtų, jeigu mes investuotume mažiau į inovacijas. Sutinku šimtų procentų, tai yra didžiulė problema. Mes diskutuojame dėl 20-30 procentų. Ambicijų lygis, kuris buvo numatytas 2007-2008 metais, ką turėtume daryti Europos inovacijų srityje. Dabar dėl krizės mums pavyko pasiekti tą patį sumažinimą laikantis tų pačių, tų pačių ambicijų inovacijų srityje. Tai yra didžiulė rizika Europoje ir būtent todėl vizės sakiau, nesiekime 30 procentų šiaip savo. Tai nėra paprasta. Apsvarstykime tai labai rimtai. Dėl mūsų galimybės inovuoti mums tai yra įmanoma. Būtent tą labai svarbu suvokti. Kalbant apie e, gairias, cemento srityje. Nesileisiu detalės, jūs taip pat paminėjote, kad tai yra tik gandai. Norėčiau, kad būtų įvestos teisingos taisyklės. Būtent tą mes ir siekime padaryti. Ir nesileisiu į didesnės detalės, mes dar turime keletą mėnesių šiam darbui. Galiausiai paskutinis klausimas iš Marytos. Ačiū už Jūsų klausimą, nesu tikra, ar suprantu koks yra skirtumas tarp kovo ir balandžio. Man atrodo, jog tai yra visiškai tas pats išskyrus tai, jog kuomet mes paskelbėme savo komunikatą kovo 9 dieną. Žinoma, aš negalėjau žinoti, ar taryba ir kiti pasakys, kad gerai galite eiti pirmin su 30 procentų sumažinimu. Tačiau esu tikra, jog mes galime eiti pirmin. Ir kalbant apie Kankūną, turiu pasakyti, jog strategija, kurią pristačiau kovo pradžioje, nustato mūsų strategiją Kankūnui. Manau, jog šiandien tai yra bendrasis požiūris, kurio mes turime laikytis. Daugelis valstybių sakys, jog būtent tai yra tinkamas kelias pirmin. Mes privalome išlaikyti savo ambicijas Kankūne. Aš esu patenkinta, jog tai ir buvo išlaikyti, išlaikyta. Toliau jūs klausite apie Kijotą Aš manau, jog taip, tai buvo viena iš sričių, kur ES politika šiek tiek turėjo būti pakeista. Aš manau, jog tai buvo apgailėtina, kad rugsėjo mėnesį dėrybininkų susitikime Bankokė Europa buvo apkaltinta dėl to, jog nužudė Kijoto. Tikrai nesupratau ten jokios logikos, kodėlgi mes turėjome būti apkaltinti tuo. Mes įsipareigojome siekti Kyoto tikslų ir juos vykdėme. Žinoma, jeigu mes nebūtume norėję patobulinti tam tikrų trūkumų, galėjo tai būti, tačiau G7 susitikimo dalyviai tikrai žinojo, kad mes nekelime problemos. Tačiau mums nebuvo pasiūlyta kita alternatyva, E, kaip mes galėjome veikti. Ta turėtų įrodyti kitos valstybės. Aš manau, jog iš esmės Europoje mes tikrai neturime prisimti kalties tuomet, kuomet mes jos nesame nusipelnę. Ačiū. Tai yra visiška tiesa. Mes tą sužinojome jungtinių tautų dėrybų metu. Tikrai neturime būti kaltinami ir kaltinti tų, kurie galbūt nuveikė mažiau negu mes. Dabar mes jau neturime pakankamai laiko, dar turime septynis kalbėtojų sąraše, taigi prašyčiau laikytis dviejų minučių ir prašyčiau atsakyti trumpai komisarės. Taigi po dvi minutės klausimams laikas bėga. Prašom, Korin Labaras. Merci, monsieur le président, merci. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė komisarė. Trys greiti klausimai. Pirmiausiai, reikia pasakyti, kad e, Europoje mūsų piliečiai e, prarado pasitikėjimą klimato kaitos e, problemų svarba. E, dėl tam tikrų mokslininkų išvadų, kaip Jūs manote, reiktų tą pasitikėjimą atstatyti siekiant mūsų užsibrieštų tikslų. Antras klausimas, ar Jūs manote, kad iš tikrųjų įmanoma įdėkti permainas transporto srityje, turint e, omenyje anksčiau vykusius tokius mėginimus. Ir paskutinis klausimas, kuris susumoja anksčiau išsakytus, išsakytas mintis, kaip reikia įtikinti pramonę tuo, kad investicijos į žaliasias technologijas, siekiant 30 procentų sumažinti CO2 emisijas, yra vienintelė tikra galimybė reindustrializuoti Europą ir išbristi iš e, finansinės ir ekonominės krizės. Ačiū labai, Teodoras Kilakakis. Dabar klaus, ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš norėčiau grįžti prie taršos leidimų prekybos sistemos. Jūs siūlėte sumažinti CO2 emisijas 30 procentų. Ar jūs ketinate šio tikslo pasiekti pakeičiant e, taršos leidimų prekybos sistemos atitinkamus teisės aktus? Ar jūs ketinate e, gauti didžiosios ekonominės naudos iš e, leidimų prekybos, ar kokiais nors kitais būdais, ar atsižvelgsite kitą e, kartą, kuomet mes diskutuosime apie 30 procentų emisijų mažinimą, taip pat ir į transporto atitinkamas sąnaudas. Panas Prodė, ačiū, ponė komisarė, už tai, kad atvykote. rytoj aš vykstu į New Yorką, kur dalyvausiu susitikime, kurio metu bus svarstoma vietinių gyventojų grupių situacija. Manau, kad jų situaciją būtų galima palyginti su pastangomis išsaugoti uh, mūsų miškus ir būtų galima miškus išsaugoti turint daugiau lėšų. Ar mes galėtume užtikrinti tų tautų, tautelių atstovus, suteikti jiems tam tikrų garantijų, užtikrinant, kad jie patys galėtų tvarkyti miškus, kuriuose gyvena, išsaugojant e, rūšių įvairovę, taip pat ir klimato kaitos diskusijos kontekste. Kitas pastebėjimas dėl balio susitikimo. Iki šiol aš nemačiau jokių rimtų politinių pasiūlymų balio susitikimo darbo atvarkiai ir manau, kad jau pribrendo laikas ieškoti atsakymų į su šia konferencija susijusius klausimus tam, kad mūsų pasiūlymai užtikrintų paramą iš kitų pasaulio valstybių. O mums jos reikia. Ačiū. Pirmininkas, aš norėčiau e, taip pat pasinaudoti progą ir paklausti jūsų, kaip vertinate kočią bombą vykusios konferencijos rezultatus dėl klimato kaitos ir ponas Prodi dalyvavo toje konferencijoje, kurioje dalyvavo 90 valstybių atstovai ir tam buvo teikiamas pasiūlymas surenkti pasaulinį referendumą dėl klimato kaita ir tarptautinį baudžiamą į teismą klimato nusikaltimams nagrinėti. Judit, dabar Judit Merkis, po to Karlas Šliuteris. Ačiū komisarė, ačiū kad atvykote. Aš norėčiau užduoti tą patį klausimą, kurį uždaviau keletą kartų anksčiau. Ir e, norėčiau, kad e, ta problema e, išliktų aktuali. Klausimas yra susijęs su vieninga ES pozicija klimato darybose. Kaip matėme Kopenhagoje, 28 skirtingi balsai girdėjusi iš Europos ir pozicija net nešė jokių apčiuopiamų rezultatų. Aš jūsų klausiu, ar būtų įmanoma komisijai gauti išskirtinius įgaliojimus dėrėtis ES vardu klimato kaitos darybose. Ir galbūt tai būtų galima gauti tokį laikiną ad hoc leidimą Kankūno sustikimui, jeigu šie įgaliojimai nebus suteikti, e, kaip jūs elgsitės. Galbūt jūs manote, kad sustikimas Kankūne neatneš jokių apčiuopiamų rezultatų ir galbūt mums netgi nereikia tokių darybinių įgaliojimų. Ačiū labai. Karls Šliuteris. E, mano sunus nusprendė pamiegoti popiečių miego po to, kai pareiškė savo pritarimą sumažinti CO2 emisijas 30 procentų. Grįžtant prie automobilių emisijų, Tai kokiu konkrečiu e, veiksmu e, jūs tikitės iš automobilių pramonės siekiant sumažinti CO2 emisijas dėl aviacijos? Uh, ir atitinkamų skaičiavimų. Buvo jie atlikti 2008 metų gruodžio mėnesį ir ką dabar šios rytėje numačiusi komisija nuveikti. Maties Kvotin, ačiū labai, aš atvykau pavėlavęs posėdį, tačiau po to, kai pasisakė Anė Weisgerber, aš manau, kad turiu pasisakyti. Buvo minėti lengvėjai komerciniai automobiliai. Džiaugiuosi, kad jūs atkreipėte dėmesį į, taip, kad, į tai, kad Euro 5 ir Euro 6 nereiškia e, Europos automobilių pramonės pabaigos, nes visos inovacijos buvo įdėktos e, pakankamai mažuna, mažomis sąnaudomis ir būtent krizės akivaizdoje išaiškėjo, kad mes labai teisingų metų įvedėme šiuos e, iš metalų reikalavimus ir e, manau, kad turėtume toliau eiti šią linkmę. Spaudimas dėl lengvųjų komercinių automobilių e, sąnaudų, gamybos sąnaudų. Taip, šie automobiliai skiriasi nuo lengvųjų automobilių, nes pasiūla čia yra žymiai E, mažesnė nei lengvų automobilių atveju, todėl būtų pravartu čia įdėkti tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, riboti didesnių lengvųjų komercinių automobilių didžiausią leistiną greitį. Jūs minėjote, kad yra e, rengiamas atinkamas, e, kad ruoštė sustikimus su savo tarnybo atstovais ir prašyčiau jūsų pasvarstyti galimybę tokią priemonę įdėkti. Žinau, kad bandymų cikle galbūt neįmanoma tokio reikalavimo įgyveninti, tačiau realiame gyvenime dėl oro pasipriešinimo e, ir greičio ribojimo būtų galima labai paprastai apskaičiuoti, ką greičio ribojimo priemonė galėtų atnešti, kiek galėtų e, sumažinti e, emisijas ir sutaupyti sąnaudas. Ar manote, kad būtų įmanoma tokią priemonę įdėkti pirmininkas, nepaisant to, kad visos kitos valstybės, išskyrus Vokietiją, riboja greitį ir taip. Tai ta priemonė būtų e, aktualiausia Vokietija. Ana Rosbach. Ačiū, pirmininkė. Mes girdėjome daug teorinių klausimų ir kitų svarbių minčių, tačiau norėčiau grįžti prie apmokestinimo klausimų, kai kurie iš jų buvo minėti. Aš nežinau, ar tos e, naudingos idėjos galėtų būti perkeltos į realybę. Būtų galima reikalauti pakeisti gamybos procesus, visur naudoti filtrus, pavyzdžiui, žydinių kaminuose ir panašiai. Tačiau kaip įspręsti problemas susijusius tais gyventojais, kurie nėra prisijungę prie centrinio šildymo e, sistemos. Kai tuo tarpu miestuose, kur veikia centrinė šildymo sistema, tokius pasiūlymus būtų gyveninti žymiai paprasčiau. Taip pat įdomu būtų išgirsti komisarės nuomonę dėl e, oro linijų parko e, atnauinimo ir emisijų e, ribojimo oro transporte. Manau, kad jeigu mes būtume uh, pasirengę anksčiau e, atnaujinti e, atitinkamus aplinkosauginius reikalavimus e, oro sustikimo bendrovėms, mes būtume galėję lengviau išvengti arba susidaroti su krizės poveikiu. Ačiū, tai buvo pastinis pasakymas, dabar leisime komisariai atsakyti užduotus klausimus. Den kommer borgerne ind i det her, og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Taigi, aš manau, jog puikus klausimas dėl to, kur čia stovės pilietis. Man atrodo, jog nesvarbu, ar tai būtų automobilis, ar duonos skrudintuvas, man atrodo, jog tinkama technologija būtų ta, kuri taupytų energiją ir būtų tinkama pasakyti žmonėms apie tai. Mes turėjome daugybę pavyzdžių apie tai, kaip, kaip tai vyksta Danijoje ir panašiai. Tačiau visiškai teisinga būtų pasakyti, jog šios diskusijos taip pat yra susijusios su tuo, e, ką patys žmonės mato, jog tai yra atspindėti. Labai svarbu, jog jie suprastų, kad Europa nesustotų tuo tarpu, kai likęs pasaulis žengia pirmin. Labai svarbu tai sėti su darbo vietomis ir gerovė. Labai svarbu išlaikyti šią jungtį. Aš kalbėsiu trumpai praėjusią. Praėjusį kartą mes taip pat girdėjome jūsų pasiūlymą dėl greičio ribojimo. Įdomu pamatyti, kokią rekomendaciją šiuo klausimu pateiks parlamentas. Ir praėjusią savaitę mes dėl to jau sutarėme. Taip pat buvo užduotas klausimas konkrečiai dėl automobilių ženklinimo. Tai nėra konkrečiai mano sritis, tačiau sakyčiau, jog kalbant apie automobilių ženklinimą, mes konkretus neturime konkretaus tvarkaraščio, tačiau rytoj paskelbsimame komunikate apie tai bus kalbama. Ir ankstesnis parlamentas ir komisija diskutavo šiais klausimais. Ir man atrodo, jog labai tinkama būtų, jog jeigu yra reklamuojamas automobilis, man kaip vartotojai būtų labai svarbu pamatyti, kokiai energijos klasiai priklauso tas automobilis. Taigi, tą ir padarykime ir leiskime žmonėms skaidriai tą matyti tam, kad jie galėtų tinkamai priimti savo sprendimus. Toliau kalbėjimas vienu balsu jau nėra toks lengvas dalykas. Aš manau, jog labai svarbu uh, kad mes negalvotume, jog kalbėjimas vienu balsu reiškia, jog tik vienas balsas ir gali būti tas europinis balsas. Tai reiškia, jog daugelis žmonių gali kalbėti Europos vardu. Svarbu, kad žinia būtų išlaikoma ta pati, kad žinia nepainiotų žmonių, su kuriais mes deramės. Todėl būtų daug geriau turėti vieningą būdą pristatyti tai, kokie yra Europos prioritetai ir taip pat nešvaistyti savo pastangų, siekiant sutarti vieniems su kitais, tam, kad galiausiai mes negalėtume dėrybų metu pateikti savo vieningos pozicijos. Norėčiau dar kartą pataisyti, kai ką jūs sakėte, jog aš neturėjau didelių vilčių dėl kankūno. Na, aš sakyčiau, kad jeigu mes pasakėme, mūsų tikslas yra pasiekti viską kankūne, ko mes nepasiekėme Kopenhagoje. Uh, Tai sudarytų riziką nepasiekti nieko. Aš manau, jog mes tam, to negalime savo leisti. Klimatas, pasaulis negali savo to leisti. Taigi, mes turėtume sakyti taip, kodėlgi nepaimti Kopenhagos susitarimo ir nenusinešti jo į formalias dėrybas. Finansavimas privalo būti pateiktas vėliausiai iki Kankūno susitikimo. Kopenhagoje vyks dėrybos dėl miškininkystės, prisitaikymo, ir kitų dalykų. Yra daugybė konkrečių sprendimų, kuriuos būtina aptarti formaliuose dėrybose. Mes turime im, priimti konkrečius sprendimus dėl konkrečių veiksmų. Tuo tarpu, jeigu mes pradėtume dėrėtis tik dėl teisinių dalykų, iškiltų rizika, kad mes nepasieksime pažangos ir negalėsime priimti tų konkrečių sprendimų kankūne. Tai yra mano tikslas. Mes turime užtikrinti ambicingą kankūno rezultatą tam, kad teisinės diskusijos neužkirstų kelio priimti konkrečius sprendimus, imtis konkrečių veiksmų. Jūs taip pat žinote, ir jau buvo užduotas klausimas dėl piliečių pasitikėjimo krizės. Dabar mes tam neturime pakankamai laiko, tačiau iš esmės galiu pasakyti, jog iš esmės pasikeitimai E, yra dėl iššūkių, su kuriais mes susidurėme. Iš esmės, iššūkis vis dar išlieka. Visi turėtų sugebėti suvokti, net ir pats didžiausias skeptikas klimato atžvilgių, kad planetoje, Žemėje yra 9 milijardai žmonių, kurie yra mano amžiaus. Mes privalome surasti sprendimus, kurie efektyviau naudotų energetiką ir šią žinią mes privalome teikti piliečiams visoje Europoje. Jūs taip pat klausėte, kaip mes galėtume įtikinti pramonę, kad investavimas į žalioją technologiją e, būtų vienintelė galimybė reindustrializuoti Europą. Aš pasakyčiau taip, nors vis dar yra žmonių, kurie kovoja prieš tokią darbo tvarkę. Pramonė jau išgirdo šią žinę. Gegužės 17 dieną aš pamėginsiu sutelkti pagrindinius šios idėjos šalininkus Briuselyje tam, kad mes galėtume perteikti šią žinę. Būtent pagrindiniai pramonininkai privalo žinoti, kad jie privalo čia stovėti stipriai arba jie praras savo pozicijas. Yra daugybė dalykų, kuriuos mes turime pateikti labai efektyviai. Galiausiai Skilakakis paklausė apie taršos leidimų prekybos sistemos teisės aktus, apie didžiulę uh, naudą, tai yra sudėtingas klausimas. Trumpai tariant, mes turime kuo konkrečiau paskirstyti išteklius, tuo mažiau matysime tos didžiulės naudos kažkam. Mes privalome patobulinti šios sistemos mechanizmą. Yra daugybė taršos leidimų priekybos sistemos patobulinimų, kuriuos pamatysime per ateinančius šešis mėnesius. Taip pat buvo užduotas klausimas apie vietinius gyventojus. Tai yra vienas ryčių, dėl kurių Kopenhagoje buvo pasiekta rimta pažanga. Kaip žinote, amerikiečiai visuomet atsargiai žiūri į vietinių žmonių klausimą. Tuo tarpu mes e, dėrybose dėl miškininkysės Kopenhagoje pasiekėme čia didelės pažangos. Galiausiai norėčiau pasakyti, jog aš labai puikiai suvokiu klimato teisingumo klausimą. Labai sunku sutarti dėl 2050 tikslų. Tačiau galiausiai norėčiau pasakyti, kad nors nėra sąžininga, tačiau yra faktas, kad per ilgalaikį laikotarpį mes sulauksime Brazilijos, Indijos, Kinijos ekonomikos indėlio. Pasaulis nuėjo per toli ir mums nepavyks kovoti su klimato kaita, taip kaip mes galbūt norėjome. Tačiau mes apskritai suvokėme, kad turi būti bendri veiksmai ir mes čia turime ypatingą įsipareigojimą. Ir tai siejasi su tuo, ką pasakė Leninas, jog Europa ir toliau turi išlikti lyderė šioje srityje. Tai yra mūsų pačių interesų labui, tačiau tai taip pat yra labai svarbu tam, kad Europa būtų pasitikima, kad tie iš mūsų, kurie savo laimiai gyvena turtingoje pasaulio dalyje, taip pat turėtų turėti ir ypatingus įsipareigojimus. Ačiū. Ačiū, ponė komisarė. Manau, kad jūs Jau supratote, kad šio komiteto tikslai, kaip ir anksčiau, lieka ambicingi. Komitetas norėtų palaikyti jūsų pastangas. Šiandien išgirdome vieną arba vienokį arba kitokį komisijos ir jūsų pradėtų darbų vertinimą. Būtume laimingi galėdami su jumis susitikti čia komitete dar prieš Kankūno susitikimą, tam, kad galėtume aptarti bendras ES pozicijas. Ačiū, kad atvykote ir linkime sėkmės. Ja, wir kommen dann zum nächsten Tages. Svarstykime dabar kitą darbo tokias punktą, tai yra penktąjį. Falsifikuoti vaistai direktyvos 2001-838-EB e dalinis pakeitimas. Marisa Matijas yra pranešėjo šio klausimo, yra labai daug uh, pakeitimų pasiūlyta, taip pat ir kompromisinių pakeitimų. Palaukia keletą sekundžių, kol mūsų salę paliks e, kovotojai prieš klimato kaitą arba pasikeis e, savo naujausiamis mintimis ir pozicijomis. Leisime pranešėjai pristatyti šį klausimą. So, could I ask those who want to leave the room, do so? Gal galėčiau paprašyti tų iš jūsų, kurie mm, ketinate palikti salę, taip ir padarykite, kadangi dabar mes kalbėsime e, su Mariza Matijas apie falsifikuotus vaistus. Prašom žodis jums, pristatykite kompromisinius pakeitimus. Muito obrigada, Sr. Presidente, e quero agradecer a oportunidade que Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte man galimybę pristatyti pakeitimus prieš balsuojant. Mes turime kalbėti apie tai, kaip geriau apsaugoti 500 milijonų Europos piliečių sveikatą, stiprinti jų pasitikėjimą vartojamais vaistais siekiant užkirsti kelią patekti falsifikuotiems vaistams į vartojimo ir tiekimo grandinę, todėl vartotojai, pacientai privalo būti tikri, kad medikamentai, kuriuos jie vartoja, yra saugus vartoti. Todėl pirmiausiai norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą e, su šešėliniais pranešėjais, už e, jų lankstumą. Šio bendradarbiavimo dėka mes galėjome pagerinti ne tik pasiūlymo, tačiau ir mano pranešimo tekstus. E, bendradarbiavimas vyko labai sklandžiai, todėl mes galėjome parengti tuos 15 kompromisinių pakeitimų. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie teikė pataisas pirminiam pranešimui. Apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau. 15 kompromisinių pakeitimų leis Europos parlamentui užimti labai aiškę poziciją tarybos atžvilgių šioje diskusijoje, yra pravartu tai pabrėžti. Mums buvo svarbu atsižvelgti į skirtingus interesus, tačiau taip pat e, tarnauti bendram pacientų saugumo e, interesui. Pirmasis kompromisinis pakeitimas kalba apie tai, kad reikia susitarti dėl e, deramų falsifikuotų vaistų apibrėžimo. Apie tai kalbama šeštajame kompromisinėme pakeitime, kuris e, siūlo atitinkamą falsifikuotų vaistų apibrėžimą. Šis apibrėžimas netaikomas e, brokuotiems vaistams, netinkamai pagamintiems vaistams, taip pat e, siekia apginti e, egzistuojančius vaistų patentus. Septintasis nuo 70 pakeitimų kalba apie įvairias saugumo priemonės. Buvo čia įvairių pasiūlymų. Vieni siūlė įdėkti privalomas priemonės saugos visiems vaistams, kiti e, siūlo vertinti riziką, dar kiti siūlo daryti skirtumą tarp receptinių ir nereceptinių laisvai parduodamų vaistų. Kompromise, dėl kurio susitarėme ir kurį jums siūlome, atsižvelgiama į visus vaist, vartojimus vaistus, tačiau e, siūlome mes tokį pakopinį požiūrį ir siūlome labiau atsižvelgti į realią situaciją ir turimus duomenis. Pirmajame etape kalbama apie receptinius vaistus, nes e, jų vartojimas kelia didžiausią riziką pacientams, todėl falsifikuoti receptiniai vaistai kelia dar didesnę riziką Mes e, sieksime analizuoti situaciją po atitinkamos direktyvos įsigaliojimo ir po to jau e, persvarstysime po keturių metų atitinkamas įdėktas saugumo priemonės ir taip pat valstybės turi per tam tikrą laikotarpį tas priemonės įdėkti savo teritorijoje. 12 ir 13 pakeitimai kalba apie vaistų prekybą internetu metu mes e, e, negalime e, šios srities palikti nereglamentuotos, nes daugiausiai falsifikuotų vaistų patenka į Europą internetu. Egzistuoja daug įvairių nelegalių internetinių vaistinių, pacientus reikia apie tai įspėti. Svarbu įdėkti, kaip manoma, daugiau saugumo priemonių, pavyzdžiui, vieningą logotipą visoms licenzijuotoms vaistinėms bei informuoti vartotojus e, reguliariai apie e, pavojų, kurį kelia vaistai įsigyti nelicenzijuotose vaistinėse. Taip pat mes siūlome dėkti atitinkamas priemonės įvairioms uh, infekcijoms užkardyti, tą turi e, koordinuoti darbą atitinkama agentūra. 11 kompromisas kalba apie pacientų apsaugą bei e, asmens duomenų saugumą, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys nebūtų naudojami komerciniais tikslais. Šeštasis kompromisas kalba apie sankcijas ir juo baigsiu savo kompromisinių pakeitimų pristatymą. Čia kalbama apie naują Europos tarybos konvenciją dėl falsifikuotų vaistų, kurie kelia grėsmę visuomenės sveikatai. Šis dokumentas įvertina arba traktuoja dokument, e, vaistų klastojimą kaip e, baudžiamąją veiką ir numato atitinkamas priemonės. Dar norėčiau e, keletą aspektų paminėti susijusių su 15 kompromiso angliškame dokumento tekste, ten yra žodis should, turėtų būti shell, nes čia kalba eina ne apie straipsnių, o apie konstatuojamą dalį ir 11 kompromise, kur kalbama apie duomenų apsaugą, reiktų išbraukti nuorodą į vaistinės. Reikia uh, užtikrinti visų vaistų esančių tiekimo ar vartojimo grandinėje atsekamumą, e, užtikrinant, kad nekiltų grėsmė pacientų privatumui. Į kai kurios pasiūlymus mes atsižvelgėme kompromisiniuose pakeitimuose, juos įtraukėme, o e, kitas pataisas turėsime aptarti dar rytoj balsuodami. Aš siūlau balsuoti prieš kai kurios pakeitimus, nepaisant to, kad pritariu jų turiniu, ką tai reiškia. Tai reiškia tai, kad e, tų pakeitimų turinys yra įtrauktas į kompromisnius e, pakeitimus ir tik tai kalbama apie skirtingus e, dokumento punktus. Uh, skirtingas vietas, todėl aš siūlau balsuoti prieš tokius pakeitimus tam, kad jie neiškraipytų viso dokumento teksto vientisumo. Pabaigai noriu pasakyti, kad šis dokumentas bus solidus pagrindas e, tolesnėms dėryboms ir busimam susitarimui. Parlamentas tokiu būdu galės užimti vieningą poziciją šios direktyvos atžvilgiu. Dar kartą dėkoju visiems dalyvavusiems rengiant šį dokumentą. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju pranešėjai. Aš man, man atrodo, kad tai buvo jos pirmasis pranešimas ir pakankamai rimtas šiame parlamente. Ir aš manau, kad remiantis pristatymų galima e, būtų tikėtis, kad darbas tikrai buvo nuveiktas gerai ir kad šis pranešimas bus naudingas mūsų piliečiams. Dabar išklausysime šešėlinių pranešėjų komentarų. François Grostet kalbės pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau prisijungti prie jūsų sveikinimo žodžių pranešėjai, padėkoti jai už puikų darbą, nes ji iš tikrųjų mėgino atsižvelgti taip pat ir mūsų pozicijas ir įtraukti į savo pranešimą, kaip manoma, daugiau šešėlinių pranešėjų pasiūlymų dėl kompromisinių pakeitimų, iš esmės jiems pritariu. Taip pat ir pirmajam pakeitimui, kuriame kalbama apie tarptautinę konferencija falsifikuotų vaistų tema, kuri turėtų būti surinkta ateityje gegužės 11 dieną turėtų būti priimta Europos taryboje konvencija, kuri, prie kurios bū, galėtų prisijungti taip pat ir ne ES valstybės, turėtume tokį pasiūlymą palaikyti. Jūs žinote, kad internetu yra daugiausiai parduodama falsifikuotų vaistų, todėl privalu užtikrinti internetinės vaistų prekybos kontrolę, kaupti atitinkamą informaciją, ją vertinti. Geriausia tačiau būtų priimti direktyvą dėl e, falsifikuotų produktų prekybos internete. Ta komisija turėtų padaryti, mano nuomonė dėl įvairių saugumo priemonių. Mes pateikėme keletą pataisų dėl saugumo stiprinimo. Ypatingai nereceptiniams vaistams tos priemonės turėtų būti privalomos, o čia siūloma jas taikyti privalomą tvarką tik tai receptiniams vaistams. Uh, Ir jeigu taikymus rytį išplėstume taip pat ir ne, receptinius vaistams pasiūlymas būtų geras. Aš manau, kad mes turėtume pritarti kompromisiniams pakeitimams, tačiau asmeniškai savo vardu noriu pasakyti, kad e, kalbant apie penktąją ir aštuntąją kompromisinius pakeitimus, mano pozicija yra šiek tiek ir nuomonė skeptiška, kadangi E, manau, kad e, vadovaujantis atinkamomis e, normomis, kurios galioja Europos Sąjungoje, taip pat ir internetu įsigyti vaistai turi pasiekti vartotojus vartotinos kokybės, todėl aš siūlyčiau, kad e, atitinkami reikalavimai dėl vaistų pakuotės būtų išlaikyti. Žinau, kad kai kurie kolegos sunkiai galėtų pritarti mano pasiūlymui, todėl noriu pasakyti, kad jeigu šiam pasiūlymui nebus pritarta, tuomet į dešimtąjį kompromisinį pakeitimą reiktų įtraukti atitinkamas papildomas nuostatas dėl saveikumo ir e, kontrolės priemonių kompensuojant nuo atitinkamų vaistų patirtą žalą, jeigu nu, tam tikri vaistai kursuoja iš vienos valstybės į kitą, tai reikia harmonizuoti pasikeitimo duomenimis sistemas ir turime reikalauti, kad būtų užtikrinta atitinkama kontrolė. Dėl generinių vaistų devintasis pakeitimas, aš taip pat asmeniškai noriu pasakyti, kad jeigu gydytojai išrašo generinius vaistus, tai jiems turi būti taikoma, taikomi atitinkami direktyvos e, reikalavimai, nes mes turime dirbti pacientų labui, o nesiekdami kitų tikslų. Todėl turime taikyti ir atitinkamus reikalavimus, nes uh, klastotis daro įtakos ne tik vaistų kainoms, tačiau taip pat ir jų kiekiams. Žinome, kad e, daug svarbių vaistų greitai bus e, pradėti gaminti generiniu būdu, todėl reikia generinius vaistus įtraukti į direktyvos taikymus rytį. Dėl pacientų apsaugos, aš neturiu jokių prieštaravimų, 12, 13 pakeitimai jie yra reikalingi, privalu sugriežtinti patikros ir kontrolės lygį trečiosiose šalyse. Svarbu sumažinti tų valstybių skaičių, kuriuose, kaip manoma, nėra laikomasi ES galiojančių e, reikalavimų vaistų kokybė. Yra svarbu, kad būtų pasirašomi atitinkami dvišaliai susitarimai dėl vaistų kokybės tarp šių valstybių ir ES. Dėkuoju dar kartą pranešėjai už darbą ir manau, kad Europos parlamentas užims griežtą poziciją siekdamas geriau apsaugoti pacientų sveikatą. Ačiū. Pone Rot, ačiū pirmininkė, bendrabiavimas su pranešėjai vyko sklandžiai. Manau, kad tie 15 kompromisinių pakeitimų geriausiai atspindi kompromisinių pakeitimų esmę, kuriuose turi būti apibendrintos skirtingos nuomonės ir pozicijos, siekiant kaip įmanoma uh, E, vieningesnės pozicijos pasiekti per pirmąjį svarstymą komitete ir visame parlamente. Todėl aš rekomenduoju savo frakcijai palaikyti šios kompromisinius pakeitimus visus, aš pati taip pat taip elgsiuos. Savai suprantama, kad e, kaip ir pranešėja puikiai žino, kad e, idealus pasaulis praktiškai neegzistuoja, tačiau jeigu pažvelgtume, kaip vyksta diskusijos atitinkamuose darbo grupėse, taryboje, tai ten požiūris ir e, situacija yra pakankamai skirtinga, netokia katastrofinė galbūt e, kaip e, tarp valstybinių sveikatos apsaugos paslaugų teikimo srityje arba visuotinės svarbos paslaugų užtikrinimo srityje. Tačiau man yra labai svarbu, kad pirmasis svarstymas mūsų komitete ir per plenarinę sesiją nusiųstų uh, tarybai labai aišku signalą dėl mūsų aiškios pozicijos, tačiau dabar savame suprantama, kad dar nėra pribrendęs laikas kompromisams su taryba <clears throat> ir pataisos, kurios atspindi tarybos poziciją, kurios teikiamas yra šiam pranešimui, mums tikrai naudos neatneš. Aš manau, kad kompromisiniai pakeitimai, kaip minėjo Fransuas Grostet, yra vertintini teigiamai. Nepaisant visų tam tikrų kabliukų, kurie siekia uždrausti tam tikras prekybos vaistais rūšis. Ir mes vėl grįžtame prie teisėkuros ištakų, pagrindinis, kurių pagrindinis tikslas yra užkirsti kelią falsifikuotų vaistų prekybai, užtikrinti jų atsiekamumui ir tuo pačiu užtikrinti žmonių e, e, sveikatos didesnį, aukštesnį apsaugos lygį, siekiant, kad jie nevartotų neveiksmingų vaistų arba kenksmingų vaistų. Mm. Todėl mes privalom užtikrinti atitinkamą kontrolės lygį ir pačiose farmacijos įmonėse, e, siekiant, kad ta vidaus kokybės kontrolė būtų e, geresnė. Norėčiau paminėti dar vieną aspektą. Mes uh, vis dažniau susidursime su falsifikuotais vaistais, kurių e, gamybos medžiagos yra falsifikuotos ir iš kur tos žaliavos e, patenka pas mus iš tų valstybių, e, kurios yra mūsų svarbios prekybos partneris. Ir mes norime uh, kad mūsų pozicija tokių valstybių atžvilgių kaip Kinija, Vietnamas, Koreja ir Indija būtų griežtesnė, tačiau aš neturiu čia jokių iliuzijų, nes mūsų įtaka yra nepakankama. Taigi turime siekti atitinkamų uh, griežtesnių kokybės kontrolės reikalavimų tam, kad būtų galima atpažinti tas falsifikuotas vaistų žaliavas ir pačius vaistus. Ir šios diskusijos nesusijusios su e, klausimu, kur ir kaip tokie vaistai yra pagaminti arba kur parduodami. Tai yra visiškai nesvarbu, tačiau vienas dalykas e, yra labai svarbus. Mes negalime leisti, kad e, būtų pažeidžiamos vaistų e, pakuotės arba vaistai perpilami iš vienų stiklinių tapų, talpų į kitas nes e, tai kelia grėsmę pacientų sveikatai labai didelė ir jeigu mes nesugebėsime užtikrinti vienodų, nesugebėsime harmonizuoti reikalavimų vaistų pakuotėms, nesugebėsime įspręsti šių klausimų, todėl valstybėms narėms reikia aiškiai pasakyti, kad uh, privalu nustatyti tam tikrus vaistų pakuočių e, standartus ir e, <clears throat> mes užtikrinsime tokiu atveju geresnę e, vaistų prekybos kontrolę. Taigi daugiausiai dėmesio turėtume skirti pacientų saugumui. kuomet mes priimdami teisės aktus norime e, atsižvelgti į e, tai, kokią riziką tie vaistai sukelia pacientams. Jeigu mes vartosime nuskausmančius vaistus, kurie neatneš, kurie nesumažins mums galvos skausmo, uh, tai e, tokių vaistų žala bus e, vis tiek mažesnė nei tų, e, kurie sukels priešingą efektą, jeigu juose yra naudojami, naudojamos tam tikros falsifikuotos medžiagos. Todėl aš kai kurios komisijos pasiūlymus dėl vaistų naudojimo ligoninėse, pavyzdžiui, vertinu visai neblogai, tačiau aš tikiuosi, kad vis tik tai tiek rytoj balsuodami, tiek per plenarinį posėdį mes sugebėsime tarybai nusiųsti atitinkamą signalą dėl mūsų aiškios pozicijos. Antonina Parvanova. Ačiū, aš pristatysiu mūsų frakcijos pirmininko nuomonę. Dėja, jis negaliu atvykti, atsiprašau dėl to. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Marysą Matijas už visą jos nuveiktą darbą. E, šią svarbę temą. Taip padėkoju jai už bendradarbiavimo ir dialogo dvasę. Puiku, kad ji nuveikė daug darbo dėl apibrėžimo ir dabar mes galime turėti tokį geriausią kompromisą Norėčiau priminti, kad šiame pasiūlyme mes kalbame tik apie vieną procentą falsifikuotų vaistų, kurie patenka į rinką per legalius tiekimo tinklus. Todėl mums reikia eiti toliau ir kovoti su nelegale tiekimo grandinė. Sveikinu nuostatą, kuria siekiama spręsti falsifikuotų vaistų patekimą į rinką internetiniais kanalais, ypač siekiant e, tinkamai apibūdinti šią temą, pateikus kompromisinį 12 pakeitimą. E, sveikinu e, siekimą sustiprinti policijos ir mūtinės bendradarbiavimą, siekiant visiškai nugalėti falsifikuotų vaistų problemą. Kalbant apie teisėtą tiekimo grandinę, mes privalome užtikrinti, kad priemonės, kurios bus įgyvendinamos, remsis pagrindiniais principais, kaip mini 279 pakeitimas, e, svarbu atsižvelgti į sistemos e, efektyvumą tam, kad tiekimo grandinė, e, grandinė pateikiami vaistai būtų teikiami teisėtai. Taip pat turime tai susijęti su medicininių produktų kaina, ypač kalbant apie generinius vaistus, kurių mažiau negu vienas procentas yra falsifikuojami. Mes pateikėme savo pakeitimus kartu su kitais kolegomis, tai jau buvo aptarta IMKO komitete. Tikiuosi, jog šis požiūris susilauks pritarimo, siekiant išspręsti šią svarbę problemą. Tai yra visų pacientų saugumo labui. Kalbant apie devintąjį pakeitimą, sveikinu požiūrį paremtą riziką, siekiant taikyti saugumo principus. E, ypač tai pasakytina apie kompromisinius pasiūlymus susijusius su generiniais vaistais, bus imamasi efektyvių veiksmų ir galiausiai, kalbant apie 231 pakeitimą, kurį pateikė Dagmar Rodberent dėl e, kitų pakuočių. Aš norėjau, kad pakeitimas būtų daug stipresnis, būtų visiškai uždraudžiamos naujos pakuotės vietoj senųjų. Tačiau mes pasiekime tokio kompromisinio pasiekimo. Labai svarbu garantuoti produktų integralumą, ypač jų pakuočių integralumą. Todėl turėtų būti leidžiama turėtų nebūti leidžiama iš naujo supakuoti farmacinių vaistų. Nesvarbu, kokių problemų tai sukeltų didmenininkams. Man atrodo, jog pacientų saugumas svarbiausias ir mes turėtume labai griežtai spręsti šį klausimą. Ačiū. Danke, Mikael Tremopolos. Ačiū, Mikael Tremopolos. Dėkoju. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai. galime iš karto pasakyti, jog sveikiname pranešėjos požiūrį. Mums taip pat patinka tai, kaip vyksta diskusijos su kitomis politinėmis frakcijomis. Buvo atsižvelgta į daugybę mūsų kompromisinių pakeitimų, vis dėlto išlieka kai kurių pakeitimų, kurie mūsų nuomonė nutolo nuo pradinio požiūrio. Tačiau mes vis tiek pritarėme kompromisiniams pakeitimams. Yra trys kompromisai, dėl kurių dar turi, norėčiau grįžti. Aš kalbėjausi esminiais klausimais, pasisakiau esminiais klausimais jau daugelį kartų. Iš pradžių mes pratėme pratesti saugumo charakteristikas, kad jos būtų taikomos visiems vaistams. Tačiau atsižvelgiant į padėtį, kurioje esame, mes pritarėme ketverių metų laikotarpiui. Nereceptiniams vaistams, remiantis rizikos analizę ir remiantis saugumo charakteristikų analizę e, taikoma kitiems vaistams. Tai bus taikytina 7 ir 15 pakeitimams. Mes taip pat pritarėme 5 ir 8 pakeitimams. Mes pritarėme pasiūlymui dėl pakartotinio įpakavimo, jeigu bus laikomasi tinkamų saugumo reikalavimų. Kai kuriuose pakeitimuose mums labai patiko, kad būtent trečiame, ketvirtame, dvyliktame ir tryliktame pakeitimuose buvo laikomasi pradinės pozicijos, kalbant apie saugumo charakteristikas. Kalbant apie priekybą medicinos produktais internete, tas pat bus taikoma ir e, rizikai, su kuria susiduria visuomenė. Aš manau, jog tai buvo, čia buvo labai gerai įvertinta rizika. Ačiū. Dėkoju, e, dėkoju Marisai už puikų bendradarbiavimą. Aš manau, jog kompromisai e, žengia tinkama linkme. Mes pritarsime jiems. Ir aš manau, jog Envi komitete bus nubalsuota už. Ir plenarnėje sesijoje taip pat bus lauktas pritarimas. Žinoma, dar yra kai kurių sričių, kurioms, kurias dar būtų galima patobulinti. Aš norėčiau, kad būtų įtraukta daugiau vaistų. Taip pat išlieka klausimas dėl pakuočių. Tačiau tai yra pirmas žingsnis ir mes turime būti praktiški dėl to, kuria kryptimi žengėme toliau. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, jog šią temą dar reikės po keliarių metų iš naujo aptarti, kadangi vaistų falsifikavimas iš esmės yra nusikalstama veikla. Mes privalome būti žingsnių toliau, mes privalome užtikrinti pacientų saugumą Ir turėdami tai omenyje, mes galėsime judėti pirmin su šia direktyva. O dabar tai yra pirmasis žingsnis ir vėliau mes dar turėsime jį žengti kitus žingsnius. Ačiū. Ja, Peter Liese. Peter Liese. An die Berichterstatterin an und auch. Ačiū, aš pritarčiau pranešėjai ir taip pat šešėliniams pranešėjams, ypatingai iš EPP, Konsulas Kostet. Kaip pastebėjau, ne visada darbas vyko lengvai, bet kompromisas visgi leido sutarti visoms frakcijoms. Ir ypač kompromisai dėl asmens duomenų konfidencialumo ir dėl interneto yra tikrai labai vykę ir sėkmingi. Sudėtinga buvo problema, su kuria susidūrėme, kaip leisti paraleliniai priekybai vykti ir toliau, bet ir tuo pačiu užtikrinti saugumą ir toliau įskatinti. Aš buvau prie tų, kurie atmetė kai kuriuos aspektus. Pavyzdžiui, dėl pakuočių dydžio. Na, o turint omenyje dabartinę situaciją, kai nėra vidaus rinkos, daugelie valstybių narių būtų susidurima su problemomis, jeigu nebeleistume priekybos internetu nes e, pabranks vaistai, nebus paralelinio importo, kas tuomet mokės už tuos tiekiamus vaistus. Bet žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, galbūt reikėtų pagalvoti taip pat ir apie tinkamo tyrimo už, užsakymą ir pagalvoti apie daug maž vienodas kainas visoje Europos Sąjungoje. Aišku, šiuo metu tų paralelinių vaistų tiekėjų būtinai reikia, bet kada nors tikrai turės būti kitaip. Nes reikia galvoti apie dabar esančias skirtingas vaistų kainas ir jų tiekimą. Kolegė Miller prieš keliarius metus buvo pateikusi pasiūlymą kalbėti apie kainas vaistų sektoriuje. Mes Vokietijoje tą mintį tuomet atmetėme, bet dabar tai jau yra vykdoma, tad galime gal kiek lankščiau jau žiūrėti į šį klausimą ir visus skatinčiau apie tai pagalvoti. Taip pat dar porą smulkmenų. 20, 275 mano pakeitimas ir 272 ponios Pavanovos ir kitų. Juose yra siūloma, kad tais atvejais, kai pirmame žingsnėje nėra įsip, saugumo įsipareigojimų, bent jau leistumėm tą daryti savanoriškai. Ir aš manyčiau, kad galėtumėm sutarti dėl to, kad jeigu jau įstatymais tas nenumatyta, bent jau laisvanoriškai tą įmonės galėtų daryti. O 279, kur kalbam apie pagalbinės medžiagas, skatinčiau kolegas geranoriškai įvertinti siūlomą pakeitimą kad e, nesuplaktumėm su dalykų į vieną, reikėtų labiausiai kalbėti apie aktyvesias veiklesias medžiagas, o kalbant apie pagalbinės, turėtų būti reglamuojama taip, kaip ir kitose srityse, kaip kad, pavyzdžiui, kai naudojama mm, gliukozė maisto produktų gamyboje. Dar kartą dėkoju visiems, kurie dirbo ties kompromisiniais variantais. Manyčiau, rezultatas tikrai puikus ir rytoj galėsime tam pritarti. Ačiū. Silparniau. Ne? Ja. Ich glaube, äh, ich kann mich anschließen. Manyčiau, galiu pritarti visiems tiems, kurie sakė, kad rasti tikrai neblogi kompromisai, kalbant apie apibriežtį vaistų falsifikavimo, apie interneto prekybos dereguliavimą ir apie sankcijas, kurių reikia. Manyčiau, Peteris Lyze visiškai teisingai pasakė, kad kada nors vėliau reikės dar panagrinėti visą šį chaosą įsivyravusi vaistų prekybos rinkoje. Tikrai negali būti taip, kad vienoje šalyje kažkodėl pateikiama pakuotė su 12 tablečių ar piliulių, kitoje su 36. Vienodos pakuotės tikrai jau galėtų būti geras sprendimas. Ar pavyks pasiekti vienodas kainas, čia jau sudėtingesnis klausimas. Žiūrėsime, aišku, pageidautina tai, bet ko gero susidurs skirtingos nuomonės, kultūros, pozicijos dėl to, kiek kainuoja apskritai sveikatos apsauga valstybėse narėse. Buvo sakyta, kad mes norime išvengti to, kad būtų falsifikuojami vaistai arba vaistų sudėdamosios medžiagos. Toks yra mūsų tikslas. Ir nemanau, kad perpakavimas galėtų būti falsifikavimo šaltinis. Nes iš tiesų čia ne patys medikamentai, vaistai yra falsifikuojami, bet tiesiog jie yra pateikiami kitoje, kitą formą, kad būtų galima parduoti nacionalinėje rinkoje. Vien dėl to, kad skirtingos pakuotės yra valstybėse narėse, o pats vaistas juk nekeičiamas. Todėl manyčiau, kad tai tiesiog prasilenkia su tuo, ko mes čia siekiame ir galbūt nueita per toli. Nes juk vidaus rinkoje tikrai leidžiama išnaudoti tokius pranašumus išvelgiamus. Ir kol kas tik vienas toks paralelinės priekybos atvejis buvo aptiktas Junktinėje karalystėje, kai buvo iš tiesų falsifikuoti vaistai parduodami, o kitais atvejais perpakavimas tikrai nebuvo falsifikavimo priežas, falsifikavimo šaltinis. Reikia siekti tam tikros pusiausviros rinkoje ir galbūt vieną dieną turėsime ir politinio pabudžio teisės aktus, dėl to kiek turėtų kainuoti vaistai. Pažvelgus nuodugniau į tekstą, iš tiesų daug kas tampa aiškiau, negu kad tik paviršutiniškai suvokiant šį klausimą. Tiek pasisakymų turėjome šio klausimu. Pranešėjai, jeigu pageidauja, gali dar kartą pasisakyti pabaigoje. Nenoriu to padaryti. Ne, ačiū Pone pirmininkė, iš tikrųjų neturiu ką pridurti daugiau, tiesiog noriu padėkoti už visus pateiktus komentarus ir taip pat pasakyti, jog sutinku su kai kuriais minėtais klausimais dėl paralelinės rinkos, nes iš tiesų būtent dėl šių problemų ir reikia kalbėti apie dabar aktualius klausimus. Bet šiaip jau neturiu ką nuo savęs pridurti, tik visiems norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą. Ačiū ir jums ir rytoj balsuosime. Kommen wir zu Punkt 6 und 7 über die Pharmakovie. Dabar äh, šeštasis ir septintasis darbo tokias punktai dėl farmakologinio budrumo žodis ir suteikimas Lindai McEwen pristatyti čia klausimą. Ačiū, galėsime šios du klausimus svarstyti kartu. Kolegos, mes dabar visiems išdaliname kompromisinius pakeitimus, dėl kuriems pritarė didžioji dalis skirtingų frakcijų šešėlinių pranešėjų. Aš mm, galiu dabar trumpai juos pristatyti ir pasakyti, kas e, e, yra autorius ir apie ką jie kalba, nes kol kas formatas dar nebuvo suteiktas šiems pakeitimus teigiamas. Norėčiau padėkoti šešėliams pranešėjams ir ypatingai tiems, kurie negalėjo nuvykti į Strasbūrą. Žinau, kad jie daug dirbo siekdami susitarti dėl kompromisų ir aš manau, kad rytoj galime tikėtis pankamai sklandaus balsavimo komitete. manau, kad e, balsuodami rytoj ir palaikydami šios pasiūlymus mes pagerinsime farmakologinį budrumą Europoje, padidinsime, sustiprinsime pacientų saugumą, tinkamai užtikrinsime tai, kad e, pacientai būtų informuoti apie naujų vaistų arba naujų vaistinių medžiagų pasirodymą rinkoje atitinkamos valstybinės viešosios institucijos kartu su farmakologinėmis e, kompanijomis turėtų bendradarbiauti, e, siekdami e, nustatyti tam tikras pacientų informavimo gairias ir tuo pačiu sustiprinti pacientų saugumą. Jeigu kalbėtume pirmiausia apie kompromisinius pakeitimus direktyvai, pirmasis A ir pirmasis B, taip kaip jie dabar yra sunumeruoti, kalba apie pacientų informacinių lapelių turinio pagerinimo. Paskutinėje diskusijoje šiame komitete tapo aišku, kad kolegos nepalaikys komisijos pasiūlymo įtraukti į informacinius lapelius tam e, tikrą esminės informacijos e, susumavimą, nes e, pozicija buvo tokia, kad pacientams teikime per daug informacijos, todėl reikia pacientams suteikti esminės informacijos apie vaistus, pasikonsultavus su tam tikromis pacientų grupėmis skirtingomis, buvo prieita nuomonės, kad taip elgtis nereikėtų, nes vieniems pacientams viena informacija atrodo esminė, kitiems kitokia. Todėl mes siūlome komisijai peržiūrėti iš esmės pacientams skirtą vaistų informacinį lapelį ir siūlome šį darbą atlikti per 18 mėnesių pasikonsultavus su vartotojų pacientų e, apsaugos e, organizacijomis. Apie tai kalba pirmasis A ir pirmasis B kompromisas, antrasis kompromisas 2A, 2B kalba apie intensyviai kontroliuojamus gaminius PIL. Šie kompromisiniai pakeitimai susilaukė visų frakcijų skirus žaliųjų frakcijos paramos. Klausimas šis buvo pakankamai kontroversiškas, ypatingai uh, siekiant apibrėžti šios naujos kartos vaistus. Pagrindinė idėja yra ta, kad pacientus privalu informuoti apie tai, kad jie vartoja naujos kartos vaistus. Taigi pirmasis klausimas, kas turėtų būti, kokie vaistai turėtų būti vadinami e, šiais naujos kartos vaistais. Atrodo, kad kolegos nepalaiko komisijos siūlomo termino intensively monitored products, intensyvios priežiūros arba kontrolės vaistai. Mes siūlome e, vartoti tokią savoką, kad šis naujas vaistas yra papildomai kontroliuojamas saugumo prasme ir ES tai reikštų, kad būtent tokie vaistai yra naujos kartos arba juose yra naudojamos naujos kartos vaistinės medžiagos. Reiktų e, sustarti dėl tam tikro ženklinimo šiuo metu yra diskutuojama e, dėl e, tokio pobūdžio ženklinimo <clears throat> gyvenose valstybėse dabar siūlomas simbolis yra e, taikomas nuodams, nuodingoms medžiagoms, keiksmingoms medžiagoms e, e, žymėti ir mes dabar siūlome toliau palikti dabar taikomą simbolį. Kai kurie kolegos siūlo, kad ta informacija būtų tiek ant pakuotės, tiek ant informacinio lapelio, tačiau šešėlė pranešėjai ne e, sutarė, nepritarė pasiūlymui ženklinti pakuotę, siūlo nurodyti tokią informaciją tik tai vartojimo lapelėje, tas pats taikytina ir antrajam B kompromisui. Man asmeniškai būtų priimtinesnė galbūt intensyvios priežiūros produktų savoką, tačiau atrodo, kad dauguma kolegų tam nepritarė. Bet kokiu atveju visi sutarė dėl to, kad pacientus privalu informuoti apie tai, kad jie vartoja naujos kartos arba naujų, e, naujos kartos vaistus arba vaistus, kuriuose yra naujų vaistinių medžiagų. Trečiasis kompromisas. E, jam pritarė visos politinės e, frakcijos ir dauguma kolegų e, sutarė dėl to, kad e, pacientams atitinkamą informaciją privalome suteikti telefonu arba kitais, kitomis priemonėmis, nes, nes ne, ne visi jie naudojasi E, internetu, e, interneto atitinkamais e, portalais. Trečiojo kompromiso pabaigoje mes siūlome įtraukti papildomą nuostatą dėl tam tikrų klaidų susijusių su vaistų vartojimu ir reikia numatyti ne kaltinimo išlyga. Taip pat siekiant užtikrinti anoniminį vaistų vertinimą bei atitinkamų e, e, išvadų rašymą tam, kad užkirstume kelią neiškreiptai konkurenciją. Ketvirtas kompromisas yra labiausiai kontroversiškas. Jis kalba apie vaistų poveikį aplinkai, kuomet pastarį kalbą apie tai kalbėjome. Aš prieštaravau, kad būtų šios nuotos įtrauktos į šį teisės aktą, nes e, Čia siūloma atitinkamoms tarnyboms, kurios dirba farmakologinio budrumo srityje, suteikti papildomų įgaliojimų, tačiau farmakologinis budrumas pirmiausia turi būti nukreiptas į žmogaus sveikatą, o ne į poveikį aplinkai. Taigi čia siūlome e, konstatuojama dalį 5a naujasis kompromisas ir antrasis tai yra <clears throat> pasiūlymas dėl direktyvos, pasiūlymas dėl konstituojamosios dalies yra palaikomas visų frakcijų, išskyrus konservatorių, o e, pasiūlymas direktyvai e, jį palaiko socialistai, demokratai, gūja ir žalieji. Dauguma mūsų e, pritarė pasiūlymu, kad reikia imtis kokių nors veiksmų susijusių su poveikiu aplinkai <clears throat> ir atlikti poveikio aplinkai analizė, tačiau mes puikiai e, privalome suprasti, kad kai kurie vaistai, netgi jeigu ir daro žalingą poveikį aplinkai, e, jų e, naudingas poveikis žmogaus veikatai atsveria tą žalingą poveikį aplinkai. Dėl rizikos ir naudos analizės Penktas kompromisinis pakeitimas, jo pagrindinė mintis yra susijusi su tuo, kad e, atitinkamos e, atitinkama analizė turi būti vykdoma e, farmacijos įmonių, jeigu to reikalauja valstybinės institucijas, čia siūloma nauja saugos ir veiksmingumo studijų koncepcija, ir padiskutavę su kolegomis bei komisijos atstovais dėl e, vaistų e, registracijos ir jų veiksmingumo. Tai praėjus tam tikram laikui po to, kai e, vaistą leidžiama atitinkamas vaistais prekiauti, nereikia uh, atlikti papildomų tokio pobūdžio tyrimų ir vertinimų, tačiau žinome, kad kuomet vaistai yra ilgesnį laiką rinkoje, reikia vadovautis pridėtinės vertės, vaistų pridėtinės vertės koncepcija ir šis kompromisinis pakeitimas, kurio, e, dėl kurio mes tarėmės pakankamai ilgai, yra svarbus ir e, manau, kad jis teigiamą linkme pakeis komisijos e, pasiūlymą. Šeštasis kompromisas kalba apie farmakologijos įmonių nepriklausomumo nepriklausomos veiklos užtikrinimą. Septintas kompromisas kalba apie tai, kokią informaciją privalu viešinti. Palaikau komisijos pasiūlymą, kuri siekia užtikrinti, kad bendroji ES farmakologinio budrumo sistema būtų labiau atskaitominga visuomeniai, taip kaip yra JAV. Mes siūlome kompromisinį sprendimą ir aš siūlau nepalaikyti tų pakeitimų, kurie siekia riboti viešai prieinamą informaciją apie vaistus. Pasiūlymai dėl e, komitologijos procedūros taikymo e, atsižvelgia į atitinkamas Lisabonos sutarties nuostatomis. Todėl aš manau, kad e, tie pasiūlymai neturėtų būti kontroversiški. Kompromisinis e, pirmasis pakeitimas dėl e, farmakologinio, dėl vaistų farmakologinio e, budrumo, ten kalbama daugiausiai tik apie saugumo, saugaus vartų varto, vaistų vartojimo užtikrinimo Kompromisas pakeitimas dėl poveikio aplinkai. Noriu pasitaisyti, kad e, dėl konstatuojamosios dalies kompromisinį pasiūlymą pasirašė taip pat ir konservatoriai, tačiau atitinkamą papildomą straipsnį dėl poveikio aplinkai pasirašė tik tai guoja socialdemokratai ir žalieji. Taip pat ketvirtasis kompromisas dėl interneto portalo situacija yra panaši. Dėl šešto kompromiso ir visos frakcijos pritarė atitinkamam pasiūlymui. Kai kurie kolegos, kurie netaip smarkiai kaip šešėliniai pranešėjai buvo įsigilinę į šį klausimą, galbūt yra šiek tiek sus, sutrikę. Uh, E, dėl to, kad kalbama apie skirtingas duomenų e, bazės. Viena iš jų yra skirta plačiai visuomeniai, kita e, dėl vaistų budrumo duomenų bazė yra skirta vaistų gamybos kompanijoms, ekspertams. Tam tikra šios duomenų bazės informacija taip pat prieinama ir plačiai visuomeniai, tačiau ne visa detali informacija. Taigi tiek turime kompromisinių pakeitimų, kaip minėjau, daugumai jų pritarė visos politinės frakcijos ir aš tikiuosi, kad balsavimas rytoj ryte vyks sklandžiai. Danke, Linda. Auch danke für die ganze Arbeit. Ačiū, Linda, taip pat už tai, kad investavai tiek darbo į šį tekstą ir į kompromisinius pakeitimus. Dabar šešėliniai pranešėjai tar žodį. Pirmiausia, Pilar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad pavyko pasiekti tokių, puik, tokių puikių kompromisinių formuluočių. Taip pat dėkoju visiems prisidėjusiems prie visų šių darbų, ypač turint omenyje praėjusią savaitę kilusias problemas, kai negalėjome visi atvykti į Strasbūrą. Manau, jau buvo išsakyti svarbiausi aspektai dėl kompromisinių pakeitimų Čia yra kalbama apie direktyvą ir reglamentą, kai pacientas yra išsamei informuojamas apie visą, visus šaltinio poveikio aspektus, yra informuojamas apie tai, kur gali kreiptis į gydytoją, į, gali ieškoti informacijos interneto tinklapyje ir taip toliau. Remiame 1A, 1B, 2A, 2B, 5, 6, 7 pakeitimus. Pranešėjai jau pristatė juos atskirai, tada aš tikrai negaišinsiu ir apie juos nekalbėsiu. Kalbant apie vaistus, taip pat paminėtinos ir saugumo priemonės Čia iš tikrųjų reiktų kalbėti apie vadinamąjį trikampį ir kai kurioms valstybėms narėms tai reiškia, kad susidurama ir su toksiniais produktais ir čia komisija turėtų pateikti savo pasiūlymų. Lygiai tas pats pasakytina ir apie kitus panašius aspektus. Kompromisiniuose pakeitimuose kalbama be kita ko aplink, apie aplinką. Aplinkosauga be abejo svarbus dalykas, bet visgi tai direktyva. kurioje kalbama apie e, šalutinį poveikį ar papildomą poveikį, bet nors ir daromas poveikis aplinkai, galbūt nebūtinai reikėtų kalbėti apie tai čia. Taigi mes patvirtinome ketvirtą A, bet ne ketvirtą B pakeitimą. Dėl kitų kompromisinių pakeitimų sutinkame išskyrus detalės, kurios minimos aplinkos saugos kompromisinėme pakeitime. Ačiū. Ja, vielen Dank, äh, Pilar Juso. Ačiū, Pilar Juso. Dabar Antonija Parvanova. E, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, Mari... Linda McKevan už šį darbą, tačiau ji puikiai su juo susidorojo, e, nepaisant neigiamos ugnikalnio išsivaržymo reakcijos, kurias susidūrime praėjusią savaitę. Ir mes sugebėjome išlaikyti savo kontaktus aukšto lygio internetinės komunikacijos dėka. Norėčiau padėkoti visoms frakcijoms. Mes sutarėme daugeliu pagrindinių klausimų, ypač dėl saugumo, skaidrumo ir pacientų pasitikėjimo. Šie trys principai yra esminiai visiems sveikatos profesionalams, institucijoms atsakingoms už šią sritį ir pacientams. Kalbant apie paciento informacinį lapelį ir priemonę susijusią su šias rytimi. Buvo pateiktas pradinis komisijos pasiūlymas, kuris aiškiai parodė poreikį įvertinti šį dokumentą. Čia kyla klausimas ne tik dėl farmakologinio budrumo, bet taip pat ir dėl informacijos, kuri yra tikiama pacientams. Mes sveikiname kompromisinį visų frakcijų pasiektą susitarimą dėl pasiūlymo siekiant pagerinti informacinio lapelio skaitomumą, išdėstymą ir kitus aspektus, kurie yra išdėstyti kompromisuose 1A ir 1B. Tam, kad sutaupyčiau laiko, norėčiau pakalbėti apie direktyvą ir reglamentą kartu. Man labai malonu, kad mums pavyko pasiekti susitarimą, e, siekiant išvengti intensyvios stebėsenos. Mes pakeitėme žodinę formuluotę e, dėl papildomo saugumo, papildomo saugumo stebėsinos. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Mes turime pasitikėti e, vaistų pramonę šioje srityje. Kalbant apie sudėtingą klausimą susijusiu su aplinkosauginiu poveikiu, kurį kelia farmaciniai produktai, apie tai kalba 2A ir 2B kompromisiniai pasiūlymai. Man atrodo, šiuo klausimu mes turime elgtis labai pragmatiškai. Visose srityse labai svarbu padiskutuoti remiantis įrodymais. Konkrečiai šiuo atveju, man atrodo, jo konstatuojamojoje dalyje mes lyg ir e, nurodome, jog egzistuoja aplinkosauginės problemos, kyla tam tikro tam tikri rūpešiai dėl sveikatos, tačiau čia mes nesiremame įrodymais, mes tik tai kaltiname vaistus skirtus žmonėms dėl to, jog jie kelia e, žalą aplinkai. Man atrodo, jog tai yra iš fantastikos ryties, mes neturime jokių priemonių, neturime jokių duomenų ir man atrodo, jog šiuo požiūriu Mes turime elgtis atsakingai, esame parlamentas, priimame sprendimus, teisės aktus, mes nerašome straipsnių žiniasklaidai. Todėl yra labai svarbu visus savo pakeitimus, visą savo darbą remti įrodymais. Aš sveikinčiau tolesnės priemonės iš komisijos pusės pateikti mums tokią informaciją. Tikrai, galbūt, jeigu bus tam tikras poveikis aplinkai ar žmonėms, mes turėtume žinoti, kaip tai išmatuoti. Tai gali būti brangu. Jeigu mes vis dėlto gausime tokių duomenų, ką mes su jais darysime? Ypač kalbant apie tokius vaistus, kurie yra itin žalingi, kuriuos vartoja tik keletas žmonių. Ar mes skirsime tokius vaistus masiškai? Tai ypač pasakytina apie moteriškus hormonus, uh, aukštą kraujospūdį reguliuojančius vaistus ir kitus vaistus. Kągi mes darysime, jeigu pamatysime, kad išlieka žymių pėtsakų vandenynuose arba dirbožėmėje, ar mes uždrausime tokius vaistus. Štai kodėl mes čia turime būti labai pragmatiški, kalbant apie ataskaitų teikimą dėl žalingo poveikio. Aš pritariu pranešėjos žodiniam požiūriui, būtina pranešti pacientams apie žalingą poreikį, todėl aš sveikinu galimybę, pacientams tiesiogiai pranešti apie patirtą žalingą poveikį. E, apie tai kalba kompromisinis e, trečias direktyvos pakeitimas, e, kuriam pritarė pacientų organizacijos, taip pat parlamentas pasisakė už tai, tam, kad būtų teikiama tokia informacija siekiant patvirtinti vaisto vartojimą rinkoje. Labai svarbu, jog visi sprendimų prieimėjai būtų informuojami iš karto apie tokį neigiamą poveikį. Būtina informuoti tiek pacientus, tiek atsakingas institucijas, siekiant užtikrinti, jog būtų greitai sureaguota, jeigu pasireikš neigiamas poveikis, siekiant užtikrinti pacientų saugumą. Kalbant apie e, pacientų saugumą, apie tai kalba penktasis direktyvos pakeitimas ir trečiasis reglamento pakeitimas. Norėčiau ypatingai pasveikinti pranešėją, kadangi labai svarbu atskirti efektyvumą ir klinikinį veiksmingumą. Mes apie tai diskutavome su visais šešėliniais pranešėjais. Dėkoju, kad atsižvelgėte į mūsų nuomonę, taip pat dėkoju ir komisijai. Man labai malonu, kad mums pavyko pasiekti kompromisą su atsakingomis institucijomis kurios toliau vykdys tyrimus dėl e, produktų efektyvumo įvedusios į rinką, po to, kai jie egzistuoja jau ilgą laiką rinkoje, tuo tarpu lygos evoliucionuoja ir dėl to atsiranda daugiau duomenų. E, taip pat terapinis veiksmingumas gali kelti riziką pacientų gyvenimams. Ir dėl to būtina keisti tokius teisės aktus. Taip pat būtina ir toliau dirbti, siekiant geriau įvertinti klinikinį veiksmingumą. Tai yra visiškai naujas požiūris ir generalinėme sveikatos direktorate matau, jog darbuotojai labai aktyviai dirba ties šiuo inovatyviu požiūriu ir mes ir toliau turėtume tęsti savo darbą. Kalbant apie atsakomybę, mums reikia geresnės farmakologinės struktūros, būtina aiškiai nustatyti organizacijos atsakomybės sritis, reikia paskirti atsakinguosius, kurie būtų atsakingi už vaistų e, išėmimą iš rinkos. Ir taip pat mes padarėme didelės pažangos, siekdami užtikrinti pacientų pasitikėjimą. Man atrodo, apskritai, kalbant apie farmakologinį budrumą, mes turime užtikrinti jog remiamės moksliniais pagrindais ir nepainioti visuomenės bei pacientų. Neturėtume teikti jiems klaidingos informacijos. Tai yra pagrindiniai klausimai, kuriuos norėjau išreikšti ir dar kartą dėkoju pranešėjai. Ačiū. Thank you. Uh, Marina Janakudakis. Uh, yes, well, I haven't really got an awful lot to add to that. Ačiū. Uh, Norėčiau daug ką pasakyti. Pirmiausiai dėkoju Lindai už didelį nuveiktą darbą, dėkoju už puikų bendradarbiavimą, e, už pasiektą kompromisą su, su visomis partijomis. Labai svarbu, kad jūs dirbate su visomis partijomis piliečių labui. Man dėl to tikrai labai malonu. Yra dvi sritys, kurios man šiek tiek kelia nerima. Direktyva iš esmės yra skirta užtikrinti pacientų sveikatos aukštą lygį. Ir vis dėlto man atrodo, jog galbūt žmonės iš vis nebenorės naudoti vaistų. Bet man patinka, jog čia buvo pasiektas tinkamas balansas šioje direktyvoje. Kalbant apie kompromisinį pasiūlymą dėl aplinkos, man tai kelia šiek tiek tokį nerimą, kadangi aplinka, žinoma, yra labai svarbi tema, tačiau mes turime atsargiai apie tai kalbėti, kad neatskiestume šios temos svarbos. Uh, man atrodo, jog tą reikėtų išdėstyti šiek tiek kitaip. Tačiau apskritai mes pritarsime daugumai kompromisinių pakeitimų. Dėkoju. Peter Ačiū, Peteris Lyzer. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams mūsų frakcijos, ponia Jūso, ne visai esu taip labai jau patenkintas šiuo pranešimu, bet visgi manau, kad tai geras pagrindas. Ne visai man patinka tai, kad šiuo metu dar nepavyko visgi pagerinti, paaiškinti informacinio lapelio teikimo reikalavimų. Ir nemanau, kad iš tiesų čia bus pasiekta kokiu nors esminių naujovių, bet visgi pasiūlymas yra ir esminiai požymiai numatyti, bet jie galėtų kelti painiavos, dėl to aš pateikiau savo pakeitimus. Tiesa, nebuvo pakankamai laiko suderinti savo pakeitimo pasiūlymą su e, kitais kolegomis, Bet norėčiau bent jau, kad e, punktą, kur kalbam apie informaciją, iš tiesų užsimintumėm apie pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti vaistų informacinį lapelį. Jis turi būti visada ilgas ir išsamus, tas yra numatyta teisės aktuose, privalu tą daryti ir kai pacientams tenka skaityti tokį lapelį, nutinka įvairių dalykų. Jie dažnai nebūtinai įsigilina į pateikiamą informaciją. Galbūt reikėtų prie šios temos dėl vaistų informacinio lapelio grįžti dar kada nors vėliau. Taip pat komitete ir frakcijose skirtingai yra vertinama situaciją, bet pirmiausia reikėtų galbūt pagalvoti apie tai, kad yra e, tyrimų atlikta dėl to aplinkosauginio poveikio ir dėl su to susijusių problemų. O man svarbu visuomet yra tai, kad jeigu, pavyzdžiui, yra aptinkama, jog gali būti daromas poveikis kad ir žuvims vandenyje, tai greičiausiai daromas poveikis taip pat ir žmogui būtų. Ir gal ne visai atsispindi tai, ko norėjau kompromisinėme pakeitimo variante. Tiesiog negalime leisti, kad būtų gyvybiškai svarbus vaistai išimami iš rinkos dėl jų daromo aplinkosauginio poveikio, bet visgi yra ir kitų priemonių. Galima informuoti gydytojus apie tai, kad aplinkosauginis poveikis gali būti laikomas ir papildomų kriterijumi ir tokiu būdu reiktų skatinti papildomus mokslinius tyrimus. Kaip tą pasieksime, nėra galbūt labai svarbu, bet svarbu, kad komisija rimčiau imtųsi spręsti šią problemą ir tai galėtų būti daroma tiek konstatuojamoje dalyje, suformuojant atitinkamą mintį, tiek galbūt straipsnėje žiūrėsime, uh, kaip bus rytoj nubalsuota. Dėl tiesioginių pacientų pranešimų teikiamų įstaigoms man taip pat dar kyla bejonių, manau, kad tai e, sukurs nemažai painiavos ir kažin ar bus naudinga. Galbūt kolegos galėtų pasigilinti į 231 pakeitimą ir pagalvoti apie tai, ar nebūtų galima jam pritarti. Čia yra numatyta daugiau lankstumo, o taip pat skatinčiau pasi, pasižiūrėti 246 ir 47 pakeitimus. Juos siūlyčiau paremti. Čia kalbama apie vaistų veiklesias medžiagas ir apie tai, kad reikėtų numatyti lengvesnės sąlygas ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms. O 76 ir 79 pakeitimai susijęs su šalutinių poveikių. Pakeitimo autoriai, tarp jų ir aš, prašo, kad vadovautumėmės tarptautiniu mastu pripažintomis apibrieštimis, kas yra šalutinis poveikis ir nenukryptumėm nuo to. Dėl reglamento prašyčiau paramos 82 pakeitimui. Čia yra kalbama apie tai, kad įmonės, o tai svarbu ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, gali paprieštarauti emėje sprendimams. Kol kas yra taip, kad jos tiesiog turi siekti įprastinės e, procedūros teisme, o mes norėtumėm, kad ateityje ta procedūra palengvėtų ir sumažėtų darbo tiek įmonėms, tiek ir teismams tokia būtų mano pakeitimų kryptis. Be abejo, suprantu, kad visada yra taip, kad šimtų procentų negali būti patenkintas pranešimu. Remarquable travail de Madame Linda McEvan. Ačiū, ponė pirmininkė. Linda McEvan atliko puikų darbą, todėl mes sugebėjome susitarti dėl labai gerų kompromisinių pakeitimų kuriems visi pritarėme. Aš anksčiau buvau pateikusi savo pataisų, tačiau dabar galiu pasakyti, kad visiškai pritariu ponios McKevin kompromisiniams pakeitimams, kalbant apie e, skaidrumą arba kokias nors papildomas e, rinkliavas, mokesčius susijusius su aplinkosauginiais vartų vartojimo aspektais. Galima būtų teikti, kad e, E, nuorodą į poveikį aplinkai galėtume patalpinti nebūtinai konstatuojamoje dalyje, tačiau bet kokiu atveju verta apie tai kalbėti. Šis klausimas turi būti nuolat mūsų darbo atvarkėje, tai yra poveikio aplinkai analizė. Arba kuomet kalbame apie žmogaus organizmo atsparumo didėjimą antibiotikams e, arba kancerogeninės medžiagas, kurių likučių aptinkame, pavyzdžiui, įvairiose vandens telkiniuose. Aš nemanau, kad šis, šis klausimas turėtų būti įtrauktas į šį dokumentą, reiktų apie tai kalbėti atskirai. Ponas Tremo, Tremopolas. Ačiū pirmininkė. Keletas e, pastebėjimų dėl kompromisinių pakeitimų kolegė negali dalyvauti posėdėje, tai e, jos vardu noriu pasakyti, kad mes palaikome antrąjį A ir B kompromisus. Mums yra svarbu užtikrinti geresnę pacientų sveikatos apsaugą, todėl norime palaikyti ketvirtąjį A ir B kompromisinius pakeitimus kadangi siekiame, kad būtų atsižvelgiama ir, ir į poveikio aplinkai aspektus, analizuojant kainos ir naudos tarpusavio santyki, todėl mūsų stebina EPP pozicija, kuri pritarė tik tai ketvirtajam A kompromisui, o prieštarauja ketvirtajam B, norėdama, kad ketvirtasis A būtų įtrauktas tik į preambulę. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau dabar žodžiu steigti Fransuos Grostet. Ačiū labai. Jau daug kas buvo paminėta. Taip pat ir mūsų šešėlinė pranešėja, ponia Ajuzo. Svarbiausius aspektus paminėjo, tačiau dar keletą e, punktų aš taip pat norėčiau aptarti. Mes nesiekime iš naujo e, sukurti farmakologinio budrumo e, sistemos, mes <clears throat> siekiame tik tai pagerinti dabar egzistuojančią ir siekime geriau reaguoti į galimai iškylančias problemas. Kartu su kolegėmis, aš kolegomis siūliau atitinkamų pakeitimų, kurie yra įtraukti į kompromisinės pataisas siekiant sugriežtinti tam tikrų vaistų poveikio kontrolę. E, turiu omenyje tuos e, pasiūlymus dėl intensyvios stebėsenos naujos kartos vaistų. Mes neturėtume gazdinti pacientų, mes turėtume suteikti jiems galimybę pasverti galimą žalą ir rizikas ir taip palengvinti apsisprendimą dėl tam tikrų vaistų vartojimo. Kalbant apie poveikį aplinkai ir jo vertinimą, kolegos yra teisūs, minėdami, kad šį klausimą reikia apsvarstyti atskirai, o ne šio dokumento kontekste. Todėl aš manau, kad pakanka e, patalpinti nuorodą į atitinkamą nuorodą, nuorodą į konstatuojamą dalį, tačiau komisija turėtų kažkada imtis šio klausimo atskirai pateikti atitinkamus pasiūlymus. Dėl kitų punktų nesakysiu nieko, kolegos jau viską pasakė už mane. Aš e, Manau, kad reiktų atsižvelgti į generinių vaistų ypatumus ir nereceptinių vaistų ypatumus. Apie tai norėjau tik tai trumpai užsiminti. Pirmininkė, ačiū ponigos Tetmanė Rodbėrint. Ačiū pirmininkė. Dvi pastabas turėčiau ir po to reklamuosiu savo pataisus. Pirmasis pastebėjimas yra susijęs su poveikiu aplinkai primdami bet kokius teisės aktus susijusius su vaistais, mes visą laiką stengiamės įtraukti aplinkos sauginį aspektą. Galbūt tai nėra pati tinkamiausia vieta taip elgtis, tačiau manau, kad toks požiūris yra e, teisingas ir šis kompromisinis pakeitimas e, leis e, aplinkosaugos agentūrai dirbti prasmingą darbą. Pone Parvanova apie tai minėjo, tačiau mes dabar, kaip mes turėtume elgtis, ar mes dabar dėl poveikio aplinkai norėtume uždrausti tam tikrus vaistus, to mes nenorėtume daryti. Pone Parvanova kalbėjo apie hormoninių vaistų pėtsakus vandens telkiniuose, kiti kolegos kalbėjo apie antibiotikus ir e, tų dalelių išfiltruoti yra neįmanoma ir jeigu mes e, dabar e, nieko neveiksime, tai ir kitose srityse jokių darbų nebus įmamasi, mes neturime jokio patentinio E, papatentuotų receptų šią problemą įspręsti, tačiau negalime šios problemos visiškai ignoruoti, todėl tikiuosi, kad ketvirtajam A ir B kompromisiniam pakeitimui bus pritarta. E, grįžtant prie informacinio lapelio turinio, apie kurį kalbėjo ponas Lyze, aš perskaičiau kompromisinio pakeitimo projektą mums formuluotė galbūt nelabai patinka dėl to, kad komisija per 18 mėnesių turėtų mums kažką pasiūlyti. Mes žinome, kad komisija pakankamai ramiai reaguoja į tokius pasiūlymus e, ir <clears throat> komisijos teisinė tarnyba uždraustų komisijai kažkokių įsipareigojimų imtis dėl e, statymo projektų teikimo iniciatyvos teisės, tačiau aš tikiuosi, kad bus įmamas atitinkamų priemonių tam, kad šios nuostatos būtų įtrauktos į e, būsimą komisijos veiksmų programą, tuo atveju, jeigu komisija savanoriškai nesims iniciatyvos. Dar keletą aspektų norėčiau paminėti per tą trumpą man skirtą e, laiką. Tai yra norėčiau pristatyti savo pateiktas e, pataisas, kurios galbūt ne visiems kolegoms yra iš pirmo žvilgsnio suvokiamas. Tai yra 72 ir 77 pakeitimai dėl atitinkamo komiteto sudėties, kuris turėtų e, būti konsultuojamojo pobūdžio farmakologinio budrumo klausimais. Siūlymas yra nukreiptas į galimybė valstybėm, valstybėms narėms siūsti į šį komitetą savo atstovą, taip siūlo komisija. Man panašu šis pasiūlymas į sieki uh, e, pasamdyti ožį sodininku. Valstybės narės uh, nesugebėdamos rinkti atitinkamų duomenų arba nesugebėdamos numatyti finansavimo ir sukurti atitinkamas struktūras, visą laiką kaišiojo pagalius ir ratus farmakologinio budrumo sistemoms, sistemos kūrimui. Ir dabar mes turėtume valstybėms narėms už tai netgi atsidėkoti, e, bet visose emėja komitetuose valstybės narės yra proporcingai atstovavimas. Tačiau šiame komitete, kurį aš siūlau, Daugiausia dėmesio turi būti skiriama rizikos įvertinimui ir aš nenorėčiau, kad kažkoks tai e, Vokietijos e, sveikatos apsaugos ministerijos klerkas turėtų čia papildomą galimybę nuvykti į Londoną į komandiruotę dėl to, kad galėtų dalyvauti šio komiteto posėdėje Tai bet kokiu atveju 75 pakeitimas e, siūlo e, e, galimybę tokiems klerkams dalyvauti, tačiau bet kokiu atveju nenumato jums balso teisės. Tuo tarpu taryba siekia, kad trys kiekvienos šalies atstovai dalyvautų to, komisijo, tos, to komiteto darbe. Kitas mano pasiūlymas yra susijęs su 70 pakeitimas kalba apie atitinkamų administracinių struktūrų e, vykdomo direktorius, pavyzdžiui, pareigybės numatymą. Siūlymą vykdomai direktorių pervadinti e, vykdomai generaliniu direktoriumi agentūros e, administracijos kontekste. Visos ES agentūros taiko skirtingas e, apmokestinimo pakopas. Pavyzdžiui, kai kuriuose agentūrose 60 darbuotojų gauna generalinio direktoriaus atlyginimą. EMEA tuo tarpu turi 600 darbuotojų ir e, e, kai kurie iš šios agentūros skyrių vadovai gauna daugiau atlyginimo <clears throat> nei komisijos vykdomasis e, e, direktorius. Ir iš tikrųjų aš nemanau, kad e, tokia procedūra arba tokia situacija yra pati tinkamiausia. Aš esu tvirtai įsitikinusi tuo, kad tiek finansiniai srautai, kuriuos privalu valdyti, tiek ir atitinkamos administracinės bei vadybos užduotis reikalauja atitinkamų kompetencijų, todėl tą darbą dirbantis asmenys turi gauti atitinkamą atlyginimą. Jeigu jūs dabar pažvelgtumėte, kas pateikė savo kandidatūras į e, šias pareigas, tai pamatysime, kad tai tikrai nėra patys tinkamiausi e, kandidatai. Taigi e, reikia atsižvelgti į tą faktą, kad kai kuriuose agentūrose, konkrečiu atveju šioje, skyrių vadovai e, e, vadovauja didesniam darbuotojų skaičiui nei komisijoje atskirų direktoratų vadovai. Taigi man čia nerūpi, kad kažkas kažkur uždirbtų daugiau ar mažiau pinigų. Man svarbiausia, kad atitinkamą darbą dirbtų patys geriausi rinkoje esantis specialistai. Jeigu jūs pageidautumėte, kolegos, aš galėčiau jums suteikti informacijos apie tai, kaip yra apmokestinami kitų Europos agentūrų darbuotojai. Pavyzdžiui, cheminių medžiagų agentūroje ten atlyginimų situacija visiškai kitokia, taigi kyla klausimas, kokį darbą jie dirba už atitinkamas, e, už atitinkamą atlyginimą. E, aš manau, kad emėjo tas darbas yra akivaizdus, todėl aš siūlau ir prašau jūsų palaikyti 70 pakeitimą, kurį aš teikiu. Ačiū poniai Rodberint, ponas Parnijau. Euh, Ačiū. Pirmininkė, kolegos, norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti Lindai Makevonu už puikų nuveiktą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti dviems šešėliniams pranešėjams, kurie siekia patobulinti šiuos du teisinius instrumentus. kai buvo pateikta ši direktyva ir reglamentas, mes manėme, jog jie susilpnins farmakologinį budrumą Europoje, tačiau manau, kad pakeitimai, taip kaip jie yra pakeiti šiuo metu, šie kompromisiniai pasiūlymai leis mums pasiekti naujos pusiausvyros. Aš manau, kad šių dokumentų tekstas yra tik vienas etapas visame procese siekiant didesnio farmakologinio budrumo ir siekiant geriau apsaugoti mūsų piliečius Europoje. Aš norėčiau pakalbėti tema, kuri, mano manimu, dar pareikalaus darbo ateityje. Būtent galios balansas tarp viešųjų institucijų ir farmakologinių laboratorijų. Aš nemanau, kad tekstas šioje srityje eina pakankamai toli. Suprantu, kad mes turime pasiekti kompromiso, tačiau manau, jog šiuo metu viešosiuose finansuose yra tam tikras nepakankamumas. Ir dėl to mes turėsime atidžiai stebėti farmakologinės laboratorijas ateityje. Jei panalizuotume atidžiau, kaip viskas veikia, pamatytume, kad farmakologinė pramonė turi didelės įtakos e, interpretuojant tam tikras specifikacijas. Taigi aš manau, jog ateityje visuomenės gale turėtų teisę ištraukti tokias farmakologinės pramonės iš jų e, geros padėties. Taigi norėjau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į šį klausimą. Ačiū, sako pirmininkė. Pone Makevon, jūs girdėjote daug pagiriamųjų žodžių, prašom atsiliepkite. Ačiū. Dėkoju visiems už jūsų bendradarbiavimą, už jūsų laiką ir pastangas. Kalbant apie aplinkos saugos klausimą, man atrodo, jog girdėjau jau iš kolegų, kurie dirba šioje srityje 15 metų, mes vis dar kalbame šią temą, tačiau nepakankamai dirbame. Taigi, Peteris Lyzeris pateikė pakeitimus ir aš juos atsižvelgiau ir kai kurie kiti pakeitimai kvietė farmakologinį komitetą spręsti klausimus susijusius su farmakologiniu budrumu. Mes taip pat pakvietėme aplink, Europos aplinkosaugos agentūrą išspręsti šios klausimus. Kalbant apie klausimus, kuriuos kėlė Peteris Lyzeris, apie pacientų pranešimus, aš manau, jog ši sistema veikia. Uh, Buvo atliktas nepriklausomų agentūrų tyrimas, rodantis, kad su nepageidaujamais vaistų poveikiais tvarkomasi daug geriau, kuomet apie tai praneša pacientai, kalbant apie homeopatinius vaistus, apie tai kalba 246 ir 247 pakeitimai. Aš nesutinku, man atrodo, jog jeigu yra tam tikrų veikliųjų medžiagų, jos taip pat turi būti uh, sprendžiamas pagal farmakologinio budrumo procedūrą. Manyčiau, jog mes rytoj efektyviai nubalsuosime iš ryto. Dėkoju. Vous merci, donc je vous rappelle que nous votons euh, demain matin. Ačiū. Norėčiau priminti, kad balsavimas vyks rytoj iš ryto, o balsavimas plenarinėje sesijoje vyks birželio mėnesį. Paskutinis punktas mūsų darbo tvarkyje Ponas Jurgensonai, prašom žodis jums. Ačiū, dėkoju. Aš kalbu autorius vardu, kuris negalėjo šiandien dalyvauti. Šią rezoliuciją siekiame išvengti trombino įtraukimą pagal direktyvos ketvirtąjį priedą, direktyvos 95.2. Norėčiau Jums pateikti šiokio tokio konteksto, apie ką kalba ši direktyva. Čia mes kalbame apie enzimą, kuris gali būti išskiriamas iš keulių arba galvijų kraujo. Šis enzimas yra natūrali sudedamoji žinduolių kraujo sistemos dalis ir tai yra galutinė jungtis su, E, padedanti kraujo koaguliacijos procese. Kitaip tariant, tai yra enzimas, kuris padeda kraujui krešėti. Ir būtent dėl to ant jūsų žaizdos užsideda uh, uh, kraujas sukreša. Taigi, šią direktyvą kalbame apie tai, jog E, apskritai ši medžiaga pati savaime nėra pavojinga. Ir tai yra tas pagrindinimas, kodėl komisija nori leisti šią medžiagą. Tačiau problema kyla dėl šios medžiagos naudojimo. Ir būtent dėl to gali kilti labai nepageidaujamų pasiekmių ir dėl to mes norime, kad tai nebūtų leidžiama. Norėčiau Jums pateikti tris pagrindinius argumentus prieš tai. Pirmasis argumentas yra tai, kad nepaisant to fakto, kad ši medžiaga nėra pavojinga sveikatai, kaip pati savaime, ji gali sudaryti labai pavojingą poveikį sveikatai. Daugelis žmonių žino, kad viena iš rizikų naudojant mėsą maisto gamybos procese yra tai, jog yra daugybė bakterijų, kurios gyvuoja mėsos paviršiuje. Kuo didesnis mėsos paviršius, tuo didesnė kyla rizika, kad bakterijos dauginsis tos mėsos paviršiuje, tokios bakterijos kaip salmonelės, kurios, kaip visi žinome, gali kelti labai rimtų problemų. Ir visiškai aišku, kad užuot turėję vieną mėsos gabalą, mes turime daugybę mėsos gabalėlių, kurie yra sujungiami į vieną ir dėl to rizika taip pat auga. Kitas argumentas yra tai, kad tai taip pat gali nuvesti prie tokios padėties, kuomet galiausiai mes netinkamai teiksime informaciją vartotojui ir dėl to jį suklaidinsime. Taigi, Faktas, kad jūs parduodate mėsos gabalėlį kaip vieną, o realiai tai yra daugelis sujungtų mažesnių mėsos gabalų ir apie tai nėra paaiškinama pacientui, vartotojui, trūksta skaidrumo. Ir čia yra problema ne tik su ženklinimu, tačiau vartotojui gali būti labai sunku sužinoti, kad tas vienas mėsos gabalas iš tikrųjų yra daugelis sujungtų mažesnių mėsos gabalų. Komisija tą galbūt ir nori pripažinti, tačiau tą daro netiesiogiai. Jie teigia, jog bus nebegalima pardavinėti mėsos arba neteikti jos restoranuose tokiu būdu. Ir jeigu bus negalima e, teikti tokios mėsos restorane, todėl mano klausimas kyla, kodėl apskritai nebūtų galima e, naudoti tokios mėsos. Paskutinis argumentas, kurį norėčiau paminėti, yra toks. Kiek aš suprantu, nėra jokios pagristos priežasties tai leisti. Nėra jokios pridedamosios vertės. Jūs negalite sakyti, kad nėra neigiamo poveikio, tačiau sakote, jog yra ir gerų poveikių. Taip nėra. Aš abejoju, kad iš vartotojų pusės būtų labai didelė paklausa. Aš asmeniškai tikrai negirdėjau prašant Ir žinote, į mus kreipėsi daugybė vartotojų ir ne vienas iš jų nepasakė, kad mes manome, kad tikrai negerai, jeigu mes negalėtume nusipirkti tokios mėsos e, prekybos centre. Mes norėtume pirkti mėsos gabalą, kuris būtų sujungtas iš daugybės mažesnių mėsos gabalėlių. Nematau tokios paklausos. Ir tikrai mes matome, kad čia paprasčiausiai norima užsidirbti pardavinėjant e, mėsos atliekas tomis sąlygomis, o jie mano, kad vartotojai tai tiesiog praris. Ir būtent daugelis vartotojų organizacijų labai kritiškai pasisakė prieš tokį pasiūlymą iš daugelio e, valstybių Europoje, pavyzdžiui, iš Vokietijos. Apie tai buvo plačiai diskutuojama žiniasklaidoje ir tai buvo cituojama kaip pavyzdys, kaip Europos Sąjunga uh, mėgina išspręsti tokią padėtį, kur daugelis gamintojų gali pasipelnyti vartotojų sąskaitą. Taigi mes matome dabar galimybę sustabdyti tai pačioje pradžioje. Ir aš tikrai tikiuosi jūsų palaikymo. Taigi, iš esmės, tai yra medžiaga, kuri gali suklaidinti vartotoją, ji kelia rimtą pavojų sveikatai, dėl to, jog dauginasi bakterijos, nėra jokių pranašumų. Taigi, pagrindinė mintis yra tai, jog, jog be jokių abejonių mes turėtume išvengti tokios medžiagos, taigi aš labai tikiuosi, kad jūs pritarsite ir palaikysite. Euh, Pirmininkė, nepaisant to, kad mano frakcijos atstovai nėra atstovaujami, aš euh, palaikau jūsų nuomonę. Pone Ajūzo paprašė žodžio. Ačiū labai. Aš buvau šešėlinė pranešėja rengiant pranešimą dėl maisto priedų, todėl norėčiau pasisakyti. Direktyva 95.2. E, joje yra numatyta nuostata pakeisti priedus ir mes dabar susidurime su tokiu atveju. Tam, kad būtų galima naudoti tam tikrus maisto priedus, jie turi atitikti atitinkamus reikalavimus. Balandžio 26 dieną buvo paskelbtos enzimų tyrimo išvados dėl to, kad e, jie nesukelia jokių technologinių problemų ir žalingo poveikio vartotojams. Todėl čia galima kalbėti apie tam tikrą privalumą šių medžiagų. Buvo minėta, kad svarbu neklaidinti vartotojų. Šiuo argumentu remiasi taip pat ir pranešėja, savame suprantama, vartotojų klaidinimo siekiant išvengti, privalu e, šį produktą atitinkamai ženklinti, nurodant, kad jis nėra žalingas, tačiau siekiant užtikrinti, kad vartotojai gautų atitinkamą informaciją. Kadangi siūloma drausti vartoti šį produktą restoranuose, tai čia apie e, vartotojų klaidinimą nereiktų kalbėti. Čia aš nežinau, ar e, potencia, potencialios žalos argumentas yra tinkamas e, siekiant e, ne leisti pardavinėti šio produkto. Anksčiau buvo kalbama apie maisto priedų peržiūras ir kuomet peržiūra buvo atlikta, jokia medžiaga nebuvo uždrausta. Negalime pamiršti, kad e, kalbant apie šios direktyvos priedus, e, jose yra nurodytos iš viso 20 maistinių medžiagų priedų. Mes privalome užtikrinti, kad vartotojai gautų atitinkamą informaciją, kuri būtų atitinkamai paženklinta, kad vartotojas žinotų, jog jis nusipirko gabalą mėsos, kuri buvo apdorota atitinkamomis papildomomis medžiagomis, papildomomis maisto priedais. O argumentas, kad negalima tų produktų vartoti restoranuose, nėra pakankamas siekiant uždrausti juos apskritai, ponas Šliuteris. Aš pritariu pranešėjo nuomonį, nes e, pagrindinis šio e, produkto tikslas yra klaidinti vartotoje, kadangi čia e, daiktas, kuris iš tikrųjų nebus mėsa, bus pristatomas kaip mėsa. Ir vartotojas, matydamas prieš save E, mėsos gabalą negali būti tikras, kad, e, kad tas mėsos gabalas yra suklijuotas iš skirtingų mėsos gabaliukų. Taip pat reikia atsižvelgti ir atitinkamą bakteriologinę e, riziką ir at, jos poveikį gaminio uh, vartojimo laikotarpį. Mes visi sudarome dėl to, kad pats maisto priedas nėra pavojingas, tačiau dažnai mes diskutuojame, kokia yra mūsų teisėkuros darbo prasme ir šiuo atveju mums svarbu, kad vartotojai nebūtų klaidinami ir kad vartotojai įdėgus tokias naujoves gautų papildomos naudos. Šiuo atveju mes negalime to konstatuoti. Čia kalba eina apie vartotojų klaidinimą, todėl mes turime atlikti atitinkamus bandymus e, atsižvelgiant ne tik į galimą žalingą poveikį sveikatai, tačiau taip pat ir į moralinius bei etinius aspektus. Ir būtent šį teisės aktą priminėdami mes dabar galime aiškiai pasakyti ne, mes nemanome, kad ši medžiaga yra naudinga vartotojui, ji vartotoja klaidina ir apskritai uh, E, kas užtikrins atinkamą kontrolę, kas užtikrins, kad šis gaminys nepateks į restoranų meniu. Aš balsuosiu prieš. Pone Berint, ačiū, pone pirmininkė. Aišku, kad ši medžiaga bus naudojama restoranuose. Aš žvelgiu į kolegų pusę kurie jau e, ilgą laiką analizuoja teisės aktus susijusius su maisto produktais. Manau, kad mes jau pasilgome skandalų. E, karvių kempinlygės metu mes svarstame, ar e, turėtume uždrausti mėsą, vartoti mėsą, kuri yra uh, nupjauta tiesiogiai nuo kaulų, e, siekiant e, užkirsti kelią e, rizikai, kad į tą mėsą pateks tam tikros medžiagos sukeliančios kempinlygę. Tai buvo tikrai bjauri diskusija, ši diskusija taip pat yra pasibjaurėtina. E, e, kalbėkime atvirai, čia mes diskutuojame, diskutuojame apie valgomas gyvulinės kilmės atlikas, kurių normaliamis sąlygomis niekas nevalgytų. Šiuo metu mes trečdalio e, trečiosios dalies galvijų mėsos mes negalime perdirbti į pašarus, kadangi e, egzistuoja tam tikras, tam, tam tikros emocinės nuostatos, kurios neturi jokio mokslinio pagrindo. Šiuo atveju tuo tarpu mes norime iš tokio, tokių maistinės, maistinių atliekų pagaminti E, valgomus produktus. Iš tikrųjų, reikia kalbėti apie vartotojų klaidinimą ir galimybę e, naudoti, e, gaminant maisto produktus, galvijų arba keulių trombiną. Kartais man susidaro įspūdis, kad e, komisijos atstovai yra atitrūkę nuo e, realybės, kuomet mes e, susidurėme su pirmaisiais skandalais, pavyzdžiui, dėl to, kad Ispanijoje braškės yra auginamos naudojant per daug pesticidų. Tuomet mes jau pradedame galvoti, ką valgome ir pradedame atitinkamai informuoti vartotojus. Tie, kurie norėtų gaminti tokio pobūdžio, pavyzdžiui, kumpi iš tikrųjų turėtų prieš tai gerai pagalvoti. Šis pasiūlymas yra visiškai neprimtinas, nepriklausomai nuo to, kokia, apie kokią medžiagą čia kalbama. Man kyla susirūpinimas dėl to, kad mes e, e, pradedame vadovautis poziciją, kad reikia netaikyti maisto produktų gamybos sektoriui tokių griežtų reikalavimų kaip anksčiau. Reikia turėti omenyje, kad mes kalbame ne tik čia apie galimą rizikingą poveikį sveikatai, tačiau taip pat ir e, apie mūsų požiūrį į e, vartotoją. Aš nenoriu, kad man būtų priekaištaujama, kad aš dirbdama Europos parlamente priminėjau teisės aktus, E, kurie klaidina vartotojo ir e, leidžia jam susidaryti įspūdį, kad jis valgo sūrį, kur iš tikrųjų toks nėra. Taigi rezoliucija yra gera, tačiau mes bet kokiu atveju turime užkirsti kelią tokio, e, tokios medžiagos patekimų į direktyvos priedą. Pone Vilmas, teikime žodį. Ačiū, aš sutinku su didžiai dalimi, ką kas jau buvo pasakyta, taigi kalbėsiu trumpai. Iš tikrųjų, žmonės ir perka mėsą. Jeigu jūs pasakysite vartotojui, kad tai, ką jūs perkate, yra atlikos, kurios buvo suklijuotos, nemanau, kad jie ir toliau jas pirks. Taigi, mes turime tai nušviesti taip, kad piliečiai ir toliau tai pirktų. Taigi, iš tikrųjų, tai netinkamai nušviečia situaciją. Vis dėlto dar svarbiau yra tai, kad uh, didėja užkrėtimo galimybė, dėl to pasireikš rimtos infekcijos. Man tai yra dar svarbiau. Visuomenė bus netinkamai informuota, suklaidinta, ar jie iš tikrųjų nori gaminti tokio pobūdžio produktus žmonėms, už kurių sveikatą mes esame atsakingi. Man atrodo, mes tokie ir esame. Taigi, mano nuomonė, tai tikrai nepritartina, aš tam nepritarsiu ir mes turime sutarti dėl šios rezoliucijos. Tikėkime, kad komisija į tai atsižvelgs. Vartotojai nenori būti klaidinami, jie nori žinoti tiesą apie maistą, kurį valgo. Ačiū. Euh, euh, Galiu tik visiškai pritarti tam, ką sakė Dagmaro Beirint. Iš tiesų, negalime sakyti, jog mums rūpi vartotojų saugumas ir pasitikėjimas mumis ir tuo pačiu ginti štai tokį pasiūlymą. Pone direktoriau, gal jūs taip pat norėtumėte išsakyti savo poziciją ir apginti? Ačiū. Bus gana sudėtinga tą padaryti, sudėtinga užduotis dėl tos galimos grėsmės kilančios vartotojai. Ponas Jorgensen jau pasakė, jog Mes čia kalbame apie produktą, kuris randamas tiek e, žmoguje, tiek gyvuliuose ir tikrai nekyla jokios e, grėsmės sveikatai dėl šių produktų vartojimo. Ir kai iškyla žalos grėsmė, tai yra tada, kai sujungiami atskiri gabalėliai, bet galima būtų tą procesą kontroliuoti. Be abejo, ta suklyjuota mėsa yra pavojingesnė negu nesuklyjuota. Bet taip pat ir kalbant apie faršą, rizika iš esmės ta pati. Dėl to pramonė privalo imtis atitinkamų saugumo priemonių ir jie atsakinga už kontrolę. Jeigu susidurama su problema, tuomet turi būti priimamos priemonės tam, kad būtų išvengta to, jog mėsos gabalėliai būtų sujungiami tarpusavyje ir dėl to galėtų kilti užteršimo salmonelėmis ar kitomis e, bakterijomis grėsmė. Taip pat žinote, kad direktyvoje yra numatyta, tai jog privalu laikytis kriterijų maist, vartojant maisto priedus. O konkrečiai kalbant apie trombiną, jis turi stabilizuojantį poveikį, yra sutvirtinami baltymai. Ir ilgiau ilgesnis saugojimo terminas tuomet tokios sujungtos mėsos. Aišku, galima ir nesutikti su pasiūlymu. Bet tiek tai rinka mėsą, kuri organoleptinė prasme gal netokia gera, bet visomis kitomis prasmėmis yra nepriekaištinga turėtų būti galima. Aišku, iš gabalėlių sujungta mėsa kainuos mažiau. Ir yra kitų panašių į trombiną medžiagų, kurios jau šiandien yra naudojamos ir mes juk namuose taip pat naudojame kiaušinio trynį, kiaušinio baltymą, siekdami, gamindami padažus Nežinau, aišku, ką gaminate namuose. Bet, tarkime, gaminamas mėsos apkepas, tai esu tikras, kad tikrai panaudosite kiaušinio baltymą jame. Arba jeigu gaminsite paštetą ir kitus panašius patiekalus. Čia pirmą kartą siūloma į teisės aktus įtraukti šį produktą, šį maisto priedą ir jo nebūtų galima naudoti viešo maitinimo sektorijoje, tik tai produktuose, kurie yra tiekiami prekybos centrams ir be to. bus atitinkamai ženklinama, bus pasakoma, kad tai yra suklyjuota, su, sujungta mėsa ar kepsnys, tai turės būti nurodyta ant pakuotės šalia prekės pavadinimo ir taip pat siūlome, kad būtų nurodyta gaminio kilmė. Ir to maisto priedo kilmė, iš kur tas trombinas paimtas iš galvijo ar iš keulių, kadangi tai susiję ir su religinio pobūdžio klausimais. Nes dažnai yra nežinoma to Baltymo kilmė ir musulmono, musulmonams ar ir hinduistams gali kilti problemų dėl to. Taigi dabar siūloma pirmą kartą, kad tokie produktai būtų ženklinami, taigi bus viskas daroma skaidriau ir suprantamiau vartotojo akimis žiūrint. Jie galės priimti tinkamą sprendimą. Aišku, yra grėsmė, kad pasirodys Yra atvejų, kai restoranuose, viešo maitinimo įstaigose naudojama tokia mėsa, bet reikės tiesiog imtis kontrolės priemonių, užtikrinti, kad nebūtų restoranuose patiekalai iš tokios mėsos siūlomi. Tai yra verifikavimo, teisės aktų įgyvendinimo klausimas, atitinkamų įstaigų kontrolieriai turės tiesiog patikros valgykloje ar restorane metu atkreiptėmės į tai, ar nenaudojami tokie produktai. Ir jeigu ir jūs patvirtinsite šį tekstą, tai mes tikrai tą aspektą galėsime paaiškinti valstybėms narėms. nes yra pasakoma, kad galutinį vartotoją toks produktas gali pasiekti tik mm, per prekybos centrus, o tikrai ne turėtų būti naudojamas restorane. Stengsimės užtikrinti tai, kad nebūtų klaidinamas vartotojas, bet to pačiu užtikrinsime egzistuojantį poreikį naudoti šį produktą. Redoutable, euh, mais merci de vous y être <laughs> prêté. Juste quelques mots parce qu'il y a. Dėkoju. Ir dar paskutinė pastaba. Pranešėjo baigiamasis žodis. Ačiū. <clears throat> Aš norėčiau padėkoti kolegoms ir pasakyti keletą žodžių komisijai. Jūs iš pradžių sakėte, kad nekyla jokių grėsmių ir savo pradinėme pažiau, kad nekyla rizika, kalbant apie pačią medžiagą, apie patį enzimą. Rizika kyla dėl šio enzimo naudojimo. Aš sutinku, kaip ir jūs sakėte, kad šią riziką turi sumažinti pramonė. Tačiau ne tik pramonė iš tikrųjų turi sumažinti šią riziką, taip pat ir politikai, taip pat ir komisija. Būtent tą mes ir darome visą laiką. Taigi, aš manau, kad iš tikrųjų tai yra argumentas, būtent elgtis taip, kaip mes ir siūlome, nepatvirtinti šios medžiagos. Taip pat maisto priedų teisės aktuose kalbame, kad bet kokio maisto priedo naudojimas turi teikti tam tikrų pranašumų vartotojams. Dabar mes kalbame apie visas problemas ir jūs iš tikrųjų neminite jokių privalumų. Galbūt sakote tai e, leistų produktus nusipirkti pigiau. Na, galbūt, bet mėsos kokybė būtų labai bloga. Argi mes iš tikrųjų e, galime pasitikėti tokiais gamintojais, kurie nori tik tai dar didesnio pelno. Kas žino, kad dėl to naudą gaus vartotojai? Ar buvo kokiu nors poveikio studijų, kurios parodytų, kad tai dėl to produktai taps pigesni? Tai yra labai neapibriešta.